Gerbiami kolegos, 15 minučių vėluojame pradėti posėdį, laikas pradėti darbą. Sveikinu visus susirinkusius. Pirmasis darbo tvarkės punktas yra darbo tvarkės tvirtinimas. Norėčiau patvirtinti, kad mūsų posėdis yra transliuojamas internetu laiką, kiek vyks tas posėdis, galite pasižiūrėti, jis yra nurodytas, jis yra orientacinio pobūdžio, galite pasižiūrėti, kas ir kaip bus svarstoma, kokiu metu bus svarstoma, kad galėtume dalyvauti klausimo svarsime, kurį jūs sudomina. Niekas nesiūlė keisti darbo atvarkės, tad um, siūlyčiau ją patvirtinti nekeistą. Antras darbo atvarkės punktas yra pirmininkės pranešimai. Norėčiau informuoti jūs, jog yra e, įmanoma jog bus panaikintas koordinatorių posėdis. Paaiškės dienos bėgiai, ar tai bus padaryta. Ankstesnėme koordinatorių posėdėje buvo nuspręsta, jog buvo priimtas sprendimas teisėkūros pranešimus dėl Madeiros ir, Ador, ir, ir Azorų salų e, e, at, bus uh, atidėtas šis nuomonių svarstymas dėl akcizo ir bus remiamas 46 darbo tvarkos taisykle. Nebus teikim pakeitimai. Šeštasis darbo tvarkės klausimas šiandien yra ne dėl neteisėkuros sprendimo E, ko pasimokyti iš krizės, rengia biudžeto komitetas šią nuomonę, EPP perėmė šį nuomonę ir kolega Olbricht yra pranešėjas šiuo klausimu. Bus diskusija šiandien šiuo klausimu, tai yra darbo tvarkė, koordinatoriai taip pat nusprendė rekomenduoti atsisakyti e, besiduliuojančių posėdžių ir dienos posėdis su, surengti. Šiandien mūsų posėdis bus trumpesnis ir kitas posėdis e, vyks kovo 19-20 dieną, bet tai irgi bus tik vienos dienos posėdis. Tai vyks 19 kovo bandysime, jeigu galima, balsuoti popietės posėdyje. Tiek būtų informacijos susijusių koordinatorių posėdžių, o dabar keliaukim prie trečio darbo tvarkės klausimų. Tai yra diskusija, išorės tyrimas. E, mes prašėme tą tyrimą atlikti. E, direktoratas struktūrinės politikos įgyvendino šį projektą ir buvo parengta studija Europos ekonomikos valdysina ir sanglaudos politika. E, du labai svarbų žmonės rengė šį pranešimą. Jan Beck yra Londono ekonomikos ir politikos mokslo mokyklos Europos instituto profesorius ir mokslo darbuotojas. John Buckler yra Europos politikos studijų centro direktorius. Glasgow Stratklaido universiteto Europos politikos mokslo tyrimų centro direktorius. Norėčiau pakviesti Uh, abu ekspertus pristatyti studiją. Nuspręskite patys, kad jūs kalbėsite pirmas. Beck, starts, right? yeah. Regis pradės Jan Beck. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Esame labai dėkingi Jums už suteiktą galimybę pristatyti mūsų studiją. Pabandysime iškelti svarbiausius klausimus, 20 minučių užims įvadas. Mes čia tuo būdu uždėsime svarbiausias kryptis mūsų atliktos studijos. Tikiuosi, kad pradė, pradės veikti mano turimas uh, lazeriukas ir galėsiu parodyti, kas ir kaip. Tai štai, pirmas dalykas, kurį norėjau pasakyti, yra toks. Laukiu Laukiu, kad galėčiau nu, pasinaudoti ekranu. Na štai dabar atrodo viskas veikia. Mes iš pradžių pagalvojom apie tai, koks turėtų būti pos, po, pobūdis tos valdysenos reformos. Ir suskirstime viską į keturis, keturias svarbiausias kategorijas. Pirmiausia, pirmiausia, monetarinė politika. Čia įvyko daug reikšmingų reformų kurios e, labai padidino Europos centrinio banko vaidmenį ir dabar galima sakyti, kad Europos centrinis bankas tapo labai svarbių veikėjų. Beveik atsitiktinai, bet jis dabar yra savotiškai atsakingas ir už sanglaudos politiką. Kodėl? Todėl, kad ECB veiksmai turi fiskalinių implikacijų. Tai būtų viena iš pirmiausių pastabų. E, visa tai apima ir tą faktą, kad bankas gali tapti skolintojų tais atvejais, kai kitur pasiskolinti nebeįmanoma. Atrodo, ne viskas gerai veikia, ne, ne, neišėina sklandžiai rodyti skaidrių. Taigi, Europos centrinis bankas gali skolinti tada, kai nebeskolina niekas, nes tuo būdu galima nes Europos centrinis bankas antrinėje rinkoje gali pirkti vertybinius popierius ir tuo būdu užtikrinti finansavimą toms šalims, kurios e, gali tuo pasinaudoti. ECB taip pat vaidina reikšmingą vaidmenį Europos stabilumo priemonės rytyje. Tai yra pirminiai sektoriniai pasikeitimai susijęs su sanglaudos politika. Antra kategorija yra štai kokia dauguma tų priemonių iš E, fiskalinių poveikio priemonių iš dviejų ir keturių teisės aktų paketo. E, tie teisės aktai numatė valstybių narių priežiūros mechanizmą. E, fiskalinė disciplina yra svarbus dalykas, tačiau makroekonominis disbalansas buvo siūlomas reguliuoti geriau ir tai taip pat atnešė pasikeitimų. Taigi makroekonominės politikos ir tie pasikeitimų įvyko. Teko uh, nekilnojimo turto burbulo problemas spręsti ar įvairių mokėjimų problemas. Jos buvo palietusios privatų sektorių. Aš manau, kad tai, kas čia matome, yra reikšmingos transformacijos. Pasikeitė Europos komisijos vaidmuo e, ir tai, pasi, tai pakeitė patį valdysenos modelį. Trečia kategorija būtų reguliavimas. Tai labiausiai palėtė finansinį sektorių, nes buvo numatytas priežiūros, finansinės priežiūros mechanizmas, buvo taip pat numatytas sisteminės rizikos priežiūra ir jos valdymas ir panašiai. Daugiausia, vėlgi, visko buvo nuveikta ECB e dėka, kuris ir buvo atsakingas už priežiūros mechanizmų gyvenimą, taip pat e, reikšmingą vaidmenį suvaidino Europos komisija galime pamatyti keletą ES institucijų, ypač tokių kaip Europos komisija ir ECB, kurios e, įgyjo pačios didesnį vaidmenį ir kurios suteikė daugiau vaidmens valstybėms narėms. Kas iš to išplaukia? Pirmiausia, reikia pasakyti, kad ekonominės valdysenos svarbiausias e, vaidmuo yra vaidinamas Europos semestro būdu Europa 2020 tebelieka kaip mechanizmas, tačiau šiandien apie tai girdima vis mažiau. Mažiau girdima apie trumpojo ar ilgojo laikotarpio užmojus ir planus. E, daug, daugiau kalbama apie išmanų ir tvarų augimą. Koordinavimas yra Taip pat labai svarbus klausimas. Daugelis priemonių vykstančių ES lygių turi tikslą išspręsti krizės problemas ir užtikrinti tinkamą ekonominę valdyseną. Tam reikalingas geresnis tarp valstybinis koordinavimas. Neatsitiktinai tarp vyriausybinis sustarimas buvo dėl valdysenos koordinavimo, nes e, koordinavimas yra vienas iš esminių dalykų šioje srityje. Labai svarbu, kad, vyk, kad koordinavimas vyktų sklandžiai. Tai yra svarbus anglaudos politikai. E, Be to, pamatėme gruodį tary, vadovų tarybos posėdžių metu, jog 27 ir 1, toks buvo balsavimo rezultatas. Ir tas vienas balsavęs prieš buvo ne Junktinė karalystė, tai buvo Vokietija, kuri atsisakė paremti komisijos iniciatyvas, nes buvo uh, siūloma pasirinkti kontrakto požiūrį, sudarant sandorių savotiškų su valstybėmis, vyriausybėms siūlant pasirašyti kontraktus su Europos komisija, komisija e, Vokietija tam nepritarė. Ir tas kontraktų numatymas ekonominės politikos formavimus ir tie nepasirodė visiems priimtinas. Buvo dabar e, irgi numatytas dar vienas dalykas, toks kaip kaip e, rekomendacijos atskiroms valstybėms narėms. Birželį François Hollande e, pasmerkė tokią praktiką, nes jis pasakė, kad ne Europos komisijos reikalas tai kištis į valstybių taus reikalus ir aiškinti, kaip vykdyti ekonominę politiką. Tenka pasakyti, kad kai kas e, tokie dalykai kaip sustarimai tarp Europos komisijos valstybių narių yra, ar regionų yra tinkami sanglaudos politikos rytie, tačiau valstybės narės tai atmeta kitose srityse, kai tenka imtis konkurencingumo įtvirtinimo iniciatyvų ar konvergencijos priemonių. Valstybės atmeta tokią, tokią iniciatyvą kaip kontraktų sudarimas. Vokietijos kanclerė priešinosi tokiai, to, tokiems planams, nes nebuvo aišku, kaip vyktų koordinavimas. Kas dar yra neaišku? O būtent, ką, kokį vaidmenį šioje visoje istorijoje vaidina Europos parlamentas? Ar Europos parlamentas turėtų kontroliuoti Europos centrinį banką, žiūrint, kaip įgyvendinama e, politika įvairiuose srityse, skaitant regioninę politiką? Ar reikėtų e, taip pat Europos parlamentui imtis aktyvesnio vaidmens dėl Europos semestro? Visą tai tebelieka neaišku. E, svarbiausias efektas tų visų pasikeitimų yra tai, kad nacionaliniai biudžetai būtų e, dar labiau apriboti negu praeitie. Ir tai būtų ypač susijęs su tomis šalimis, kurios, turi kurios turėjo daugiausia sunkumų pastaruoju metu. E, supratimo memorandumą buvo siūloma pasirašyti ir tai pirmiausia paliestų Ispaniją, nes e, ji patyrė daugiausia e, įtampos fiskalinės e, pernai. E, jungtinėje karalystėje taip pat buvo taikomos e, tau prieštos taupimo priemonės. Ir pasikeis principas susijęs su pinigų leidimu. Bus ir, ir dabar siūloma e, viešųjų finansų srityje remtis tuo principu, kad būtų išleidžiama kuo mažiau pinigų, pasiekiant maksimalių rezultatų. Daugelis valstybių narių buvo paliestos sanglaudos politikos iniciatyvų. Ir visa tai be abejo kelia tam tikrą įtampą vyriausybėms įgyvendant reformos. Kai dėl e, išlaidų nacionalinių ir kitokių, be abejo, šis rytis taip pat bus paliesta. Nes dabar Europos komisija siūlo iniciatyvas, kurios padėtų įvertinti išlaidų kokybę. Ir E, nes siekiama išsiaiškinti, kaip pasiekti ekonomikos augimo išleidžiant minimaliai lėšų. Jūs be abejo žinote, kad dabartinis programavimo laikotarpis sanklaudo politikai yra susijęs su ES 2020 strategija. O būsimoje programoje bus minimi kiti su sanklauda susiję dalykai. Jeigu peržiūrėtumėte visą sistemą, pamatytumėte, kad uh, sistema turi, sistemoje turi išlikti tam tikri srautai. Egzistuoja sąsajos tarp bankų sistemos ir valstybių narių e, finansų sistemos. Ne viskas yra aišku, kyla tam tikrų sunkumų ir jų gali kilti ir dar daugiau e, įgyvendinant atitinkamas reformas. Bankų sąjunga. Dėja ne viską gali išspręsti. E, bankų sąjunga jau yra, jau, jau veikia e, numačius bendrą bankų problemų sprendimo mechanizmą. Bet pasižiūrėkime į sprendimą priimti, e, kuris buvo priimtas Vokietijos konstitucijos teisme praėjusį penktadienį. Ten yra kalbama apie tam tikras grėsmės, apie tai, kokį spaudimą patiria Vokietijos teismai, Bundesbankas ir panašiai. Tad yra iš tikrųjų pakankamai nelengva pasinaudoti tais numatytais mechanizmais. Mes iš tikrųjų nematome, kad būtų pasiūlym, pasiūlyma naujų valdysenos priemonių visam šiam procesui. Šis procesas tebelieka ne visai aiškus, o dabar perduosiu žodį savo kolegai, kuris gal šiek tiek daugiau susitelks prie sanglaudos klausimų. This one here. That's backwards and then the other side's forward. Thank you, Ian. And, uh... Dėkoju, Janai. Labas rytas, pirmininkė, ponis ir ponai. Pereidamas prie sanglaudos politikos ir ekonominės valdysenos tyrime, mes savęs klausėme keturių pagrindinių klausimų. Visų pirma, kaip sanglaudos politika prisideda prie ekonominės valdysenos. Taip pat, kokios yra pa, ekonominės valdysenos pasiekmes sanglaudos politikai ir atsižvelgdami į tą neapibrieštumą, neiškumą, bandėme apibriežti konkrečių scenarijų ir nubrėžti tą ryšį tarp sanglaudos politikos ir ekonominės valdysenos. Ir galiausiai kalbėjome apie Europos parlamento vaidmenį. Taigi, pirmiausia, sanglaudos politika ir ekonominė valdysena. Akivaizdžiai norima sustiprinti. Sanglaudos politikas tengiasi sustiprinti sanglaudą, bet įtakoja makroekonominę valdyseną daugeliu būdų. Visų pirma, yra ta atitikties funkcija, tai yra būtina atsižvelgti į makroekonominės taisyklės ir jau 20 metų ši taisyklė galioja, kalbant apie sanglaudos politiką. Ir kai kurios valstybės atitiko tuos tas sąlygas, bet kai kurios ne. Ir tuomet pasitaikė finansavimo nutraukimo atveju. Taip pat labai svarbus tas e, įvardinimo aspektas, tai yra to, tos valstybės įvardinimas. O dabar sąlygos buvo išplėstos kalbant apie struktūrinius ir investicinius fondus ir jos yra glaudžiai susijęs su ekonominė valdysena. Tai buvo numatyta e, Europos vadovų tarybos rekomendacijose. Kalbant apie veiksmus ir veiksmų programas ir partnerystės susitarimus, uh, norėčiau paminėti, kokią tai daro, kokią tai daro poveikį. Dar grįšiu prie šio klausimo. Visų antra, žinoma, sanglaudos politika padėjo krizės metais, padėjo atsigauti iš krizės. Ir mes matome, kad kai kuriuose valstybėse e, buvo E, sukurta nemažai darbo vietų, nemažai investicijų padaryta, tačiau kai kuriuose kitose valstybėse tas atsakas į krizės pasiekmes nebuvo toks e, teigiamas, nebuvo toks efektyvus. Ir visų trečia, sanglaudos politika skatina augimą, kurį įtakoja didėjančios išlaidos. Paskutiniuoju laikotarpiu e, matėme pagal Lisabonos sutartį sanglaudos politikos išlaidos daugiausia krypo į specifines kategorijas, pavyzdžiui, mokslinius tyrimus ir plėtrą ir inovacijas. Didesnė e, dalis sanglaudos fondo lėšų buvo skirta būtent šiai sričiai, nes buvo remiamas į Lisabono sutartimi. Pagal naują e, įstatyminę bazę Europos strategija 2020 matome, kad vyksta didesnis e, išlaidų konkretiems sektoriams skirimas ir daugėja sąlygų ir kai kurios sąlygos mm, prieštarauja vienas kitams. Taip pat sanglaudos politika skatina e, tokią teritorinę dimensiją. Kitaip sakant, atsižvelgiama į tam tikrus iššūkius kylančius regionams ar dalims valstybėse. Ir į tai yra įtraukiami tų dalių, tų regionų e, valdytojai. Sanglaudos e, politika gali paveikti politikos rytis siekiant bendrų tikslų numatymo, bet e, ši sritis buvo pakankamai paitė praeitų programavimo laikotarpiu. Ir kokiasgi būtų pasiekmės ekonominiai valdysenai. Žinoma, buvo siekiama išlaikyti tvarę ir patikimą makroekonominę aplinką, e, kuo mažiau infliacijos, nepatikimumo, pokyčių, sviravimų, e, kad mažėtų atotrukis tarp e, turtingų regionų ir vargingų regionų. Ir norėjau pabrėžti keletą svarbiausių dalykų. turime tokią prieštarą, tai yra didelį spaudimą kylanti nacionalinėms išlaidoms ir investicijoms ir taip pat ekonominės išlaidos ekonominės plėtros mažinimą. Matome, kad vis mažėja ta dalis tas įnašas iš valstybių pusės, kai taikoma sanglaudos politika. Kaip pavyzdį galiu pateikti Graikiją ir Portugaliją. Mažėja valstybinės investicijos. Taigi tai yra tokia, galima sakyti, prieštara tarp politikos tikslų. Ekonominės valdysenos reformų sąlygas E, kurias norėčiau paminėti. E, jau minėjau e, finansiniams apribojimams skirtas nuostatas, bet svarbiausia, kaip tos sąlygos yra įgyvendinamos, ar jos yra įgyvendinamos. Ir atsakyti šį klausimą negalima nei tiesiai, nei paprastai. Laikomasi technokratinio požiūrio iš viršaus į apačią ir neatsižvelgiama į konkrečius valstybių narių norus ir mm, reikiamybę. Taip pat mm, tai priklauso nuo regionų, visuomenės, e, gaunančiųjų išmokas. Jie nėra atsakingi už tas problemas, e, kurios uh, įtakojo makroekonominės politikos kaitą. Kaip jau minėjom, matome, kad tikslai Europos Sąjungoje buvo apibendrinti, e, sukonkretinti, ypač Europos Sąjungos strategijoje 2020. Ir toliau mm, galime stebėti struktūrinę sanglaudos politikos reformą Ir kyla klausimas dėl tų prieštarų. Yra tam tikrų prieštarų tarp sanglaudos politikos tikslų. Ir matome, kad dabar valstybės narės jau dabar turi sunkumų kalbėdamosi su Europos komisija. Ir joms sunku atitikti tuos reikalavimus, tas iškeltas sąlygas didesniam lankstumui. Visų ketvirta. Bankų sąjunga padarė teigiamos įtakos, nes buvo e, suvienytos sąlygos mažoms ir vidutinėms įmonėms Europos Sąjungoje. Ypač padėjo bankų sąjunga išspręsti fragmentavimo problemą, kai kalbame apie bankų sektorių, bet yra ir kitų e, dalykų. Buvo sustiprintas tarybos kaip sprendimų prieimėjo vaidmuo ir komisija gavo stebėtojo vaidmenį įvertindama veiksmų programas. Kalbant apie parlamentą, jo vaidmuo nėra visiškai aiškus ir daugiau dar apie tai kalbėsiu vėliau. O dabar skirtingi scenarijai, kuriuos galėtumėme numatyti. Scenarijus padaliname į dvi pagrindinės dalis. Vieni yra pagrysti tokiu, galima sakyti, ribotų požiūrių, dėl kurio jau buvo sutarta, ir kitas ir kita grupė neriboti pokyčiai. Taigi, pirmiausia, galime remtis jau tais sprendimais, kurie buvo priimti 2013 metais dėl 14-20 metų programinio laikotarpio. Ir mes tyrime 54 puslapyje turime grafiškai pavaizdavę valstybių narių poziciją pagal skolą. 2012 metais e, horizontale ašyje ir e, sanglaudos politikos e, lėšų paskirimą vertikalioje ašyje. Ir dabar matome valstybę, kai kurios valstybės turi didelės įsisko, didelius įskolinimus yra labai priklausomos nuo sanglaudos politikos, pavyzdžiui, Graikija, Kipras, Portugalija, kitos e, valstybės, Austrija, Prancūzija, Jungtinė karalystė, turi mažesnę skolą ir nėra tokios priklausomos nuo sanglaudos politikos. E, ir trečia valstybių grupė, e, kuri kurios yra mažai įsiskolinę, bet labai prisko, e, priklausomas nuo sanglaudos politikos ir dar viena grupė, Danija, Švedija ir Suomija, kurios nelabai nėra įsiskolinos ir nelabai priklauso nuo sanglaudos politikos. Taigi, tai mato, čia matome, kokios valstybės bus skaudžiausiai paveiktos, e, jeigu bus įgyvenintos tos visos makroekonominės sąlygos ir jeigu daugės e, sąlygų įgyvendinant sanglaudos politiką. Taigi, peržiūrint uh, įstatyminę bazę ir ekonominės valdysenos pagrindą, yra tam tikros uh, vietos interpretavimams, uh, kalbant apie reglamentus ir viskas priklauso nuo to, kaip bus įgyvendinta įgyvendinti reglamentai praktikoje. tas labiau apimantis veiksmingos ekonominės ir pinigų sąjungos scenarius, kalba apie glaudesnę bankų sąjungą ir e, e, finansų valstybėse stabilizavimą. Čia viskas yra labai neužtikrinta ir neaišku, bet mes sakome, kad fiskalinė, fiskalinis stabilumas ir lėšų mažinimas darytų poveikį teritoriniam politikos įgyvendinimui. Taip pat galime numatyti, kad tokios griežtesnės sąlygos ir griežtesnių reformų reikalavimas, kurį mes matėme per pastaruosius metus, pavyzdžiui, sankcijų taikymas sukeltų daugiau įtampos, politinės įtampos ir jos būtų daugiau nei prieš tai buvusiame laikotarpyje. Taip pat priklauso, ar veiksminga ekonominė pinigų sąjunga turės naujų instrumentų ar ne. Jeigu taip, tuomet mes galime kalbėti apie e, didesnę struktūrizaciją. Ir jeigu turėsime tuos naujus priemonės ir naujus instrumentus, viskas priklausys nuo tų priemonių biudžeto. Jeigu e, biudžetas mažas, tai ir poveikis bus mažesnis, bet jei jų biudžetas bus didelis, poveikis bus atitinkamai didesnis e, toms teminėms grupėms ar toms teritorijoms, kurioms bus numatytas finansavimas. Taip pat e, galime pasiekti ir didesnės stabilizavimo funkcijos, kai kalbame apie politikos įgyvendinimą. Ir galiausiai mūsų keltų klausimų grupė yra Europos parlamento vaidmuo. Ir mes kalbame apie keturis svarbiausius aspektus. Tai yra tai, kad būtina kalbėti apie e, veiksmingos ekonominės ir pinigų sąjungos įgyvendinimo e, parlamento svarbesnį vaidmenį veiksmingos ekonominės ir pinigų sąjungos įgyvendinime. Reikėtų precedentą e, stebėsenos rytyje padaryti. Nes tokiu būdu Europos parlamento vaidmuo sustiprėtų ir ateityje. Parlamente pačiame reikėtų glaudesnio dialogo tarp skirtingų komitetų. Nes struktūriniai fondai ir sanglaudos politika yra sritis um, svarbi daugeliui komitetų ir reikėtų siekti uh, didesnio koordinavimo parlamento viduje. Taip pat bandėme pažvelgti, kaip veiksmingos ekonominės ir pinigų sąjungos priemonės paveiks valstybės narės būsimuoju laikotarpiu ir apskritai, kaip, kokį įtaką turės reformams. Kalbėjau apie kylančią įtampą ir dar reikia uh, kalbėti apie tai, kokią tai įtaką padarys skirtingoms alternatyvams narėms ir skirtingiems regionams. Ir galiausiai tas kontraktų pasirašymas. Ar tai nebus, e, ar nekils čia atskaitomybės problema? Ir parlamentas turėtų e, užimti uh, stipresnį, stipresnę rolę e, palyginus su komisija ir, taryb, ir valstybėmis norėmis. So far. E, apibendrinimui galim pasakyti štai ką. E, kokie yra reikšmingi pasikeitimai? Visas kontekstas buvo svarbus. Tiek vietos veikiai, tiek regioninio lygio veikiai buvo įtraukti į tuos procesus, jie turėjo dirbti gyvenant uh, E, sprendimus priimtus ES lygmenį. Norėčiau pakartoti, ką sakiau ir pradžioje. Atsirado naujas vaidmuo, kuris tenka Europos centriniam bankui, skaitant sanglaudos politiką. Tai gal ir ne, visai netyčia įvyko, bet dėja tai yra faktas. Bankų paskolos tebelieka tas dalykas, kur jaučiama įtampa. Pasiskolinti nėra lengva, tai kenkia smulkiam verslui, tai uh, pakerta mažų e, įmonių galimybės atsitiesti. E, antra serija išvadų. Mes dar nežinome, kaip iš tikrųjų atrodys ekonominė ir pinigų sąjunga. Bankų sąjunga neturi būti kompromisas, nes jau yra numatyti siūlymai, e, kurių tikslas yra apdrausti bankų indėlius, tai būtų bendra priemonė. Europos centrinis bankas perima priežiūrą į savo rankas. Bus atliekami bankų atsparumo testai, tai atliks bankų įstaiga ir bankai, kai kurie gali pajusti, jog turi rūpeščių. Ir gali atsitikti taip, kad šalis supras, kad net jeigu pačios ir mane, kad jų bankai labai stiprus, bankai gali pasirodyti nesą tokie stiprus, kaip apie juos manyta. Taip pat buvo pasiūlyta dėl bankų sąjungos tam tikrų dalykų. Europos komisija pateikė savo siūlymus, tačiau kol kas aiškios krypties nėra apie tai, kaip atrodys ekonominė ir pinigų sąjunga tiek kalbant apie euroobligacijas, tiek kalbant apie kitus dalykus, klaustukų tebelieka. Ir juolab, kad vokiečiai visada gali pasakyti nein, nesutinkam su tuo, kas pasiūlyta. Ir pavojus yra štai koks Europos valdysenos sistemos, tas platus užmojais gali praktikoje taip ir likti neįtvirtintas. Būtina, kad sanglaudos politika ir ekonominės valdysenos siūlymai turėtų tam tikrą kryptį ir kad kažkas būtų atsakingas už gyvendinimą. Ačiū, gerbimi kolegos, sako pirmininkė. Visi labai tyliai susikaupę klausėsi jūsų pranešimo. O tai reiškia, kad kolegos irgi mąstė apie ateitį, tad suteikime žodį kolegoms, klausimams ir komentarams. Janai, prašau. Ivers was first, I'm sorry. Jan, you just Jana, jūs paskui paklausite. Ir iš pradžių teiksiu žodį kitam kolegai jums leidus. You, thinking... Ačiū, ponė pirmininkė. Aš galvoju apie tą papildomumą, nes neseniai klausiausi ministro Šoiblės Briuselėje. Jis pateikė savo nuomonę į eurozonos ir ekonominės valdysenos ateitį. Jis kalbėjo apie Europos parlamento E, ateitį ir sakė, kad reikėtų jį kurti naują, naujai. Sakoma, kad Europos institucijos, jeigu tiksliai cituoju, dabar nebesugeba veikti taip, kaip yra numatyta sutartise, jos nebegali užtikrinti tinkamos valdysenos, reikėtų keisti Europos sutartis ir tam reikėtų priimti labai aiškus pragmatinius sprendimus. Taip kalbėjo ponas Šoiblė. Jeigu mes negalime eurozonos parlamento sukurti, tai tuomet, sakė jis, turėtume kurti kokį nors subparlamentą ar subkomitetą atsakingą už šios klausimus. Mano kolega iš Kroatijos taip pat dalyvavo tame, tame renginyje ir aš manau patvirtins, kad aš neklystu tai sakydamas, ką girdėjau. Tai štai ką masto apie ateitį, apie eurozonos ateitį Vokietijos vyriausybė. Norėčiau paklausti šiek tiek plačiau. Mums nulatos kyla klausimai susiję su eurozonos sustiprinimu, su tam tikrų mechanizmų numatytų eurozonai sustiprinimu. Eurozona ir fiskalinis paktas yra tai nuolatos iškėlantis klausimai. Kokiu pasiekmiu tai turės būsimai sanglaudos politikai? Turiu labai naivų klausimą, labai paprastą klausimą. Ar galime įsivaizduoti, kad bus gyvenina visiškai skirtinga sanglaudos politika eurozonoje ir kitokia uh, sanglaudos politika už eurozonos ribų kad bus taikomi skirtingi metodai, skirtingos priemonės. Ir turiu dar vieną klausimą, kuris galėtų papildyti mano pirmąjį klausimą. Kaip prisimenate, prieš keletą metų mes turėjome problemų su taip vadinama tradicinė sanglautos politika. Buvo susijusi su konvergencija, buvo kalbama apie didesnės investicijas, didesnį augimą ir taip toliau ir panašiai. Buvo sakoma, kad tai yra moderni politika. Uh, Kai žvelgiu į jūsų pranešimą, matau, kad čia yra pasakyta, jog leidžia sanglus politiką greičiau vystytis labiau atsilikusiems regionams. Čia mes kalbame apie sanglaudą. Ilgalaikėje perspektyvoje gali atsitikti taip, kad paraleliai bus taikomos kitos priemonės ar kitos investicijų formos, kurios nebus susijusios glaudžiai su sanglaudos politika. Ar aš klystu, galbūt, sako kalbėtojas. Ar įmanomas toks scenarius, kad sanglaudos politika keisis? Šiandien mes nuolatos kartojam, kad e, sanglaudos politika yra vienintelė investicijų e, programa Europos Sąjungoje, kad tai yra pažangus dalykas ir taip toliau ir panašiai. Tačiau yra numatyti pasikeitimai. Ar gali atsitikti taip, kad sanglaudos politika bus skirta mažiausiai išsivysčiusiems regionams, o kiti gyvendins kitokias politikas? Dėkoju. Uh, thank you, Jan Ivars Godman. Pirmininkė, ačiū Ivars Godmanis. Thank you, Danuta, for possibility to speak. Ačiū, Danuta, už galimybę pasisakyti. Aš išklausiau jūsų labai didžiai, mėly ponai. Tačiau apgailėstaudamas turiu pasakyti štai ką. Man susidarė toks įspūdis, kad jūsų pranešimas yra be detalių, nėra matematinės statistikos. Jūsų išvados apie bankų sąjungą, apie tuos bendrus dalykus nėra tas dalykas, kurio mums reikia. Paaiškinsiu, kodėl aš taip kritiškai žiūriu į tokio pobūdžio studijas. Turiu 7-13 metų uh, turiu sanglaus politikos įgyvendinimo gairias. Ir kai šiandien žvelgiu į tuos dokumentus, kai žvelgiu į savo analizę, aš esu atlikęs analizės visų valstybių per visus tuos metus – Aš ne, neteikiu jokių super bendrų kažkokių apibendrinimų, tačiau po savo teiktos analizės turiu pasakyti, kad turim kažką bendro. Jeigu pažvelgtumėte į gryną statistiką. Be abejo, galite pasakyti, kad tai yra tik tai skaidrės, skaidrės ir statistika. Tačiau kokie yra realūs rezultatai mano analizės ir komisijos. Galime pasakyti, kad panašumų yra. Paaiškinsiu. Komisijos analizėje jie bando numatyti tam tikras lenteles. Ir ten yra kalbama apie lėšų įsisavinimo galimybės, įsisavinimo procentą ir panašiai. Ir ką čia galime pamatyti? Septynios iš 27 valstybių tik įsisavina tik 25 procentus. Jie turi reikiamą valdysenos mechanizmą ir jos gali lėšas įsisavinti devynios valstybės 17 procentų, 20 procentų šalių turi reikiamus e, administracinius gebėjimus, tačiau menkai įsisavina lėšas ir panašiai. Tai štai, dabar peržvelgime mano analizę. Bandžiau apžvelgti pagrindinius dalykus, kurie yra susijęs su ekonominė valdysena e, mes žvelgiame į biudžeto deficitą, į makroekonominį disbalansą. Bandau pasižiūrėti į 2009 metų deficito rezultatus, įsisavinimo galimybės ir bendrą įsiskolinimo lygį. Ir ką matau? Nekalbėsiu apie Rumuniją ir Bulgariją, nes tos šalis negali kol kas pasiekti normalaus įsisavinimo lygių. Nežinau kodėl, niekas nesugebėjo paaiškinti nei komisijoje, nei ir kitur, kodėl taip yra. Ir net ministrai nesugebėjo paaiškinti, kokios yra priežastys. Bet jeigu pažiūrėtumėte į Italiją ir Čekijos Respubliką, tai pamatysime, kad nėra jokios reikiamos koreliacijos Italija biudžeto deficito požiūrio laikosi geriau negu tos šalis, kurios puikiai įsisavina skirtas lėšas. 26 yra Italija iš 27 e, valstybių prieš keletą metų, tačiau biudžeto deficitas siekia palyginus nedidelį procentą. Galite sakyti, kad 27 procentai BVP įsiskolinimas yra didelis, tačiau paanalizuokime, kodėl. Juk jūs galite tą padaryti. Jūs galite išsiaiškinti, kokie yra svarbiausi argumentai. Ar problema yra biudžeto deficitas šiuo atveju? Juk ne. Pavyzdžiui, yra tokių šalių, kur deficitas labai nedidelis, bet prastai įsisavina lėšas. Čekijos Respublika 3 procentai. Dabar tas įskolimas gal šiek tiek didesnis, Maastrichto kriterijai ne visai atitinka, bet tačiau lėšų įsisavinimas labai blogas. Dabar atvirkštinis pavyzdys. Apie Latvija ir Estija nekalbėkim, ten lėšos įsisavinamos puikiai. Ispanija, ar ne? Tai buvo minėta pavyzdys, kai ša, jinai buvo minėta kaip šalis, kuri e, turi didžiulius įskolinimų. Ir čia koreliacijos trūksta. Ispanija. Valstybės skola siekia 53 procentus BVP 2009 metais. 12 e, metais siek, šiek tiek sumažėjo ši skola. Net su biudžeto deficitu, kuris siekia 10 procentų, 7,8-11,2 procentų visokio to įsiskolinimo yra buvę. Jeigu pažiūrėtum, bet įsavinimas lėšų yra geras. Pažiūrėkime į Portugaliją. Tai yra dar kitas analizės tipas. Jūs Paminėjote tokius dalykus, kurie nėra naudingi, e, pavyzdžiui, Europos parlamento nariams ar žmonėms, kurie priima sprendimus. Ir norėčiau paaiškinti jums vieną dalyką. Jeigu pažiūrėtumėte į komisijos analizę, pamatysite, kad tarp tų lentelių yra vieni labai įdomi. Sanglaudos pinigai, kaip šalyse jie panaudojami. Šalis paima sanglaudos politikos pinigus, prideda nacionalinių pinigų ir užkiša BVP skylę, tą deficitą. Vengrijos atveju. Viešosios, viešosios investicijos išaugo daugiau negu 9 procentais. Tai papildomumo kriterijus čia netitinkamas. Be abejo. Bet jeigu norite finansavimo, E, tai tuomet turite imtis tų priemonių. Lietuvoje 75 procentai siekia įsisavinimas. O kaip su Ispanija? 11 procentų. Portugalija. 5 kart 50 procentų. Ir ką norėčiau pasakyti? Europos komisijos rezultatai rodo, kad labai nelengva yra aptikti, kur yra tikras raktas, kaip atverti tas duris, kaip susijęti sanglaudos politikos lėšų įsisavinimo su kitais dalykais. Mes turime skaičius susijusius su bendra valdysena. Statistikos duomenų atskleidimas yra e, iš tikrųjų labai sudėtingas, nes jis siekia nuo, 20, nuo plus 39 e, procentų iki minus 25. Gali atsitikti taip, kad e, ta reali analizė netitiks tų bendrų paskeltų tendencijų. Reikės atsižvelgti į svarbius dalykus, į aspektus susijusius su prekybos balansu, su daugeliu kitų dalykų. Bet e, reikėtų klausti, kokie yra iš tikrųjų tie tikrieji parametrai, kurie gali padėti surasti atsakymus iškilusius klausimus. Aš nemanyčiau, kad reikėtų žiūrėti tik matematiškai į lėšų įsisavinimą, nes lėšų įsisavinimas gali būti labai didelio procento, tačiau 2006 metų laikotarpiu ir netgi iki 2000 metų buvo daug šalių, kurios puikiai įsisavindavo lėšas, ta... ir pa... paprastai tai būdavo tos šalis, kurios pirmos pateko į krizės sukūrį ir kurios paskui turėjo taikyti kitas priemonės. Kam skirti lėšas sanglaudos politikai, jeigu krizėje iškilus paaiškėjo, kad to šalis patiria daugiausia sunkumų? Manau, kad atėjęs laikas yra žymiai giliau analizuoti tuos visus procesus ir ieškoti atsakymų į klausimus. Nes šitokio pobūdžio analizė neduoda nieko, nieko, nieko. Jos nepadeda rasti jokių atsakymų į iškilusius klausimus. Dėkoju. Jens, Jens Nilsson. E, Janas Nilsonas. Dėkuoju, panė pirmininkė. Dėkuoju. Žinoma, svarbu apie tai, tai, apie ką kalbame. Tyrimas, mano nuomonė, yra naudingas. Ir daugiau gal kalbėsiu apie Švediją. Pastebėjau, kad kai kurios valstybės narės nutolsta nuo ES 2020 tikslų jie apka, tos valstybės apkaltino krizę, kad atitoltų nuo tikslų įvardintų strategijoje 2020. Vietos, regioniniai žaidėjai daug dažniau įvardina tuos ilgalaikius ES strategijos 2020 tikslus. Kai kalbame apie susitarimus, atrodo, kad valstybės narės ir jų vyriausybės stengiasi e, apeiti, neįgyvendinti visko iki galo ir kaltina dėl to krizę. Pavyzdžiui, valstybės narės e, taip elgesi, sušventindamos įsipareigojimus klimato kaitai. Bent jau iš Švedijos pozicijų, taip galime sakyti. Man įdomu, ar jūsų nuomonė visos šalis taip elgėsi. Galbūt ši mada splinta iš vienos valstybės į kitą. Dėkuoju, pana Maletič. Ačiū pirmininkė. Norėjau pabrėžti, kad šis tyrimas aiškiai įvardina labai didelę ES ir valstybių narių problemą. Tai yra koordin... skirtingų politikos ryčių koordinavimo trūkumą. Aš esu Ekon e, komiteto narė ir mes Ekon komitete labai dažnai kalbame apie uh, ekonominio semestro priemonės, apie rekomendacijas valstybėms narėjams, apie e, makro, kon, makroekonominę pusiausvyrą ir taip toliau. Mes e, norime, kad valstybės narės taikytų atitinkamas reformų programas ir nusprendžiame dėl skirtingų tinkamiausių valstybėms narėms priemonių sumažinti biudžeto deficitą. Taip pat kalbame, kaip geriausia būtų paskatinti aug, ekonominį augina, augimą. Ir tai yra glaudžiai susiję su sanglaudos politika, bet ne tik. Ir nacionalinių reformų programos turi mm, būti, e, juose turi atsispindėti Europos komisijos pateik, pateiktos rekomendacijos ir uh, Taip pat atsižvelgiam, apie tai kalbama finansų, su finansų ministerija, su taryba, skirtingose parlamento komitetuose. Ir e, čia, e, kai kalbame apie regioninę plėtrą, taip pat bendradarbiavame su e, ministerijomis, kai kuriuose valstybėse bendradarbiavimas vyksta sklandžiau nei kitose. Taip pat pasirašomi susitarimai dėl veiksmų programų, rengiami strateginiai dokumentai susijęs su sanglaudos politika ir kažkaip aš nematau tų ryšių tarp e, partnerystės susitarimų, veiksmų programų, kurios yra susijusios su sanglaudos politika ir nacionalinėmis reformų programomis ir uh, rekomendacijomis, e, rekomendacijų, procedūrų dėl makroekonominio nestabilumo, procedūrų numatytų valstybėms, e, kaip kovoti su per dideliu įsiskolinimu. Kitos valstybės yra gan pasimetusios ir turime Kroatijos pavyzdį. Kroatija sausio mėnesį E, Kroatijai buvo pradėta e, lėšų pertekliaus procedūra, per didelių išlaidų problema. Taigi, ką daryti, jeigu sumažinsime pensijas ir algas, tai mažės vartojimas, jeigu sumažinsime išlaidą socialiniam, socialiniam išmokom, tai tuomet kenties uh, e, ties vargingiausi sluoksniai. Taigi visą laiką sprendimas e, dažniausiai liečia investicijas ir investicijos yra mažinamos, sprendžiant panašias problemas. Taip pat stengiamasi išnaudoti sanglaudos politikos svertus. Taigi reikėtų pasistengti remti tas valstybės, kurių plėtra ir augimas yra mažesnis nei 75 procentai palyginus su visomis sąjungos valstybėmis. Reikėtų būtent toms valstybėms suteikti progą, jeigu jų deficitas yra perteklinis, vis tiek reikėtų suteikti galimybę investuoti. Mes parlamento vardu galėtumėme leisti peržengti tą 3 procentų deficito ribą ir dalyvauti bendrai finansuojamose sanglaudos projektuose, nes būtent tie projektai skatina augimą. Jeigu mes tik lėšas mažinsime, kirpsime, tuomet nepaskatinsime to augimo ir tos plėtros. Dėkoju. Sako pirmininkės, norėjau paklausti, ar Europos komisijos atstovą norėtų pasisakyti. Taip, prašom. Dėkoju pirmininkė. Ačiū už labai įdomų pristatymą, iš ties daug pamastymų ir naujų klausimų buvo iškelta, kaipgi reikėtų sanglaudos politiką suderinti su efektyvia ekonominė valdysena. Ir visų klausimų nepaliesiu, jų labai daug, reikia dar viską gerai apsvarstyti. Ir du, trys svarbiausi dalykai. Tyrime kalbama, kad yra, kyla didesnė rizika dėl lėšų įsisavinimo tose valstybėse, E, kurios yra labiau įsiskolinusios. Ir aš norėjau pabrėžti, kad bent jau iki dabar mes nematome to akivaizdaus ryšio tarp lėšų įsisavinimo ir skolos dydžio. Kai kurios valstybės – Graikija, Portugalija, Airija – patiria didelį fiskalinį spaudimą, tačiau jos e, dabartinių programavimo laikotarpių lėšas įsavino pakankamai gerai. Taigi tokia būtų mano įžvalga. Fiskaliniai iššūkiai nebūtinai suponuoja tai, kad yra įsisavinima mažiau lėšų. Kitas dalykas – ryšys tarp aukšto skolos lygio ir sankcijų tikimybės pagal naujas makroekonominės schemas. Čia norėjau pabrėžti, kad E, sankcijos gali būti numatytos ne dėl to, kad yra e, valstybė narėjai įs, įsiskolinusi ar turi aukštą skolos lygį. Tikrai ne dėl to. E, jeigu imama, nesimama priemonė arba imamasi neveiksmingų priemonių po tarybos rekomendacijos, tuomet galime kalbėti apie tam tikras sankcijas, bet yra visokių saugiklių uh, ir papildomų nuostatų numatyta. Ir komisija yra parengusi atitinkamas gairias, nurodančias, kaip e, reikėtų gyvendinti makroekonominės sąlygas ir schemas. Ir galiausiai tyrime kalbama apie tai, kad kyla e, politikos struktūrizavimo rizika. Dabartinėme reglamente pagal penktąjį straipsnį yra numatytas pagrindinis e, bendradarbiavimo principas anglaudos politikos. Reikia e, e, pasirašyti partnerystės susitarimus, parengti veiksmų programas ir visos šalis turi būti pilnai įtrauktos į uh, E, šių e, planų rengimą. Dėkoju, sako pirmininkė. Dabar norėjau pasinaudoti progą ir keletą dalykų paminėti. Prisiminkime šio tyrimo pradžią. Bet dar pirmiausia žodis kolegai. Ehm, Jan. Dėkuoju, pana pirmininkė. Aš norėjau pasisakyti, todėl kad e, noriu reaguoti į tai, ką sakė Jan. Uh, Aišku, mes galime interpretuoti tai, ką sakė e, Vokietijos ministras. Aš manau, kad jūs neturinte dėl to ypač jaudintis, juk iš tikrųjų nėra eurozonos parlamento, jis tarytum norėjęs tai pasakyti. Mes iš tikrųjų turime sustarimą tarp valstybių, kurios yra arba eurozonoje, arba nori į tą zoną patekti. Ir e, aišku, tai, kas vyksta nacionaliniu lygmeniu, turi e, sieti su tuo, kas aptariama Europos parlamente. Ir ministras pasisakydamas norėjo pasakyti, jog e, tie, kas dar nepriklauso euro e, zonai, neturėtų dalyvauti formaliuose diskusijose vykstančiose eurozonoje. Jų nacionaliniai, e, tų valstybių nacionaliniai parlamentai, žinoma, turi diskutuoti apie tai su Europos parlamentu ir, aišku, dar turi būti apibrėžtas tokios diskusijos formatas. Aš norėjau tik patiksinti šį aspektą. Pirmininkė, ačiū. Norėčiau pasakyti štai ką. Praėjusiu metu birželį aš pasiūliau pasinaudoti paskutiniu galimybę teikti savos iniciatyvos pranešimus ir be kita ko buvo siūloma atsižvelgti na, naujai atsirandančią makroekonominę valdyseną ir būsimą sanglaudos politiką. Europos komisija lapkritį turėjo parengti komunikatą šiuo klausimu E, taip ir buvo padaryta. 13 metų Europos komisijos darbo programoje atsirado toks punktas - koordinatoriai ir komitetas. Nusprendė, remdamas savo turimą išimtimi, nerenkti tokio pranešimo, neva, gana kitų temų. Mes dėl to ir paprašėme studijos, kad galėtume turėti pa, pagrindą ateičiai kalbėti apie regioninę politiką, nes 13-20 metų E, pasikeitimai yra reikšmingi, keičiasi sanglaudos klausimai, keičiasi reguliavimo visas mechanizmas, priežiūros mechanizmai. Tad reikėtų bendrai su visais pasikeitimais susiekti visas ekonominės valdysenos politikas Europos Sąjungoje. Mums būtent reikėjo būtent tokio, tokio, tokio žingsnio, kad galėtume patys teisėtai veikti. Politikos vertimas turi reguliariai pasikeisti, teks nebe šiaip paprastai kalbėti kritiškai su valstybės narimis, regionais ar miestais, vertinant juos, labai kritiškai vertinant jų įvairius procentus, administracinius gedbėjimus ir panašiai. Atsiras dalykų, kurie bus irgi labai svarbus pačiai politikai. Ir rekomendacijose yra aiškiai pasakyta, kad Europos parlamentas turi taip pat prižiūrėti sanglaudos politiką, neištraukiant jos iš bendro konteksto. E, prie to turėtų būti pritaikyta ekonominė valdysena, nes e, visa tai turi e, įtakos kitoms politikoms, sanglaudos politikoms. Mes turime puikiai veikti kaip institucija, turime prižiūrėti Europos komisiją ir vadovų tarybą. Ir čia turėtume pagalvoti apie investicijų metodologijos, metodologiją ir su, tas, su tuo susijusias nuostatas. Nes komisija regis rengia tokią metodologiją. Mes taip pat turime taikyti sankcijas, e, nes jos buvo numatytos makroekonominio saligiškumo srityje. Tad svarbu išsiaiškinti, ką turi daryti ES institucijos, kad nepakenktų tai siūlomai naujai politikai, kad būtų galima tinkamai naudotis ekonominės valdysenos priemonėmis. Ir kad už klaidas kažkokias nebūtų baudžiamo šalis, kurios tų klaidų nepadarė. Turime išsiaiškinti, kaip pakeisti regioninės plėtros komiteto vaidmenį, taip pat kaip geriau organizuoti bendradarbiavimą Europos parlamente, nes mūsų bent, komitetas, su kuriuo bendradarbiavome, yra ekon ir biudžeto kontrolės komitetas. Be abejo, šis bendradarbiavimas yra labai svarbus. Jį būtina plėtoti toliau. Iš pranešimo matyti, kad Europos parlamentui nėra numatyta labai Um, optimistinė vieta. Jis lieka šiek tiek nuošaly, bent jau kol kas. Ir iš tikrųjų tos studijos tikslas buvo aiškiai pamatyti, kaip tvarkyti su tais ateities iššūkiais. Nuo 20 metų prasideda nauja era. Ir mes iš tikrųjų galime vykdyti reikiamą investicijų politiką. E, dėti ją į ekonominės valdysenos kontekstą. E, turime tinkamai įvertinti riziką. Norėjau tik pasakyti štai ką. Tikslas nebuvo žvelgti tradicinę prasme į ekonominės valdysenos politiką. Tiesiog tikslas buvo pažvelgti ekonominę valdyseną besikeičiančios e, besikeičiančių sąlygų kontekste. O dabar norėčiau paklausti, kas norėtų pateikti pirmą komentarą. Janai, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Yra labai daug paminėtų dalykų dabar. Viską norėčiau sutelkti prie diferenciacijos ES pirmiausia. Janas Olbruktas apie tai šiek tiek kalbėjo. Sangaldos politika yra ES e 28 valstybių politika. Dėl to nėra jokių klausimų. Euro zonoje yra 18 valstybių plus kitos valstybės, Lenkija, pavyzdžiui, kurios nori dalyvauti tam tikrose ekonominiuose komponentuose, priartėja prie, prie euro valstybių. Tad reikės kelti bendrus sanglaudos tikslus ir kuriuos teks įgyventyti gal ne sanglaudos politikos kanalais, o kitais. Jūs diskutavote su panu Zelleris ir jūsų diskusija galbūt teisinga, gal ne, apie tai vėliau gal bus galima pakalbėti. Tačiau matome, kad atsiras naujų institucijų formų, gal atsiras komitetas, gal atsiras naujas eurozonos parlamentas, atsiras naujų politikų, uh, kurioms bus patikėtos tam tikros funkcijos. Ir čia atsiras legitimumo problemų, atsiras stebėsenos problemų. Tad mes tą ir bandom pasakyti šiomis temomis, kad tai bus aktualūs klausimai. Be to, glaudės, atsiras daugiau glaudesnio koordinavimo. Ir jo viduje ar jo netokioj centriniai šalyje. Aš nekalbu apie tai, minėdamas savo tą šalį, iš kurios aš pats esu, tai nešvengiamai tai turės visom šalims poveikį. Kolega iš Kroatijos taip pat uždavė klausimą. Ir matėme, kad iš tikrųjų yra tam tikrų sunkumų, kurių atsiras dėl ekonominės valdysenos pasikeitimų. Jūs puikiai išreiškite ES 2020 ir makronominio stabilumo tikslų prieštaravimus. Nacionaliniai parlamentai turės pagalvoti apie savo suverenumą ir turės Ir jie, jeigu dėl išlaidų bus sprendžiama kitur, ne nacionalinėme parlamente, tai nacionaliniai parlamentai praranda uh, suverenumą. Tai reiškia, kad uh, reikia vėlgi numatyti reikiamus kontrolės mechanizmus, kaip reikės valdyti šią visą šitą įtampą, kaip čia dalyvaus Europos parlamentas. Kol kas, bent jau mano požiūrį, visa tai yra neaišku. Europos parlamentas galbūt galėtų teikti kažkokias iniciatyvas, kad išspręstų šias problemas. Danuta Hubner teisingai pastebėjo, kad sanglaudos politika yra kuriama iš naujo kaip investicijų politika. Tačiau ta investicijų politika turės griežtesnius kriterijus. Na, nežinau, ar verta žiūrėti 2009 metus dabar. Tiesiog atsiras visiškai nauji vystimosi scenarijai dėl sanglaudos politikos pasikeitimų. Ir nežinau, ar lėšų įsisavinimo skaičiai gali būti siejami su administraciniais gebėjimais ir taip toliau ir panašiai. Europos komisijos ir valstybių narių lygmuo turėtų būti tas, kur tos koreliacijos yra daromas. Tiesiog norėčiau pabrėžti štai, kad mūsų tikslas nebuvo įvertinti sanklaudos politiką. Mes tiesiog bandėme daryti prielaidą susijusios su ateitim, kokie galimi pasikeitimai, kaip tai atrodys. Mes neturime tikslo retrospektyviai įvertinti šią politiką. Europos komisija plačiau galbūt parengs šiuos elementus ir jūs pateiks daugiau informacijos. Uh, Dėkoju. Keletą dalykų dar norėjau pridurti prie to, ką pasakė Ienas. Buvo kalbama apie tą santykį tarp naujų priemonių ir sanglaudos politikos formos, naujos formos, kurią įgauna sanglaudos politika. Viskas priklausys nuo to, kokia, koks vaidmuo teks tiems naujiesiams instrumentams. Gali būti, kad jei kalbėsime apie priemonę, kuri bus skirta e, vienai kažkokiai teritorijai arba investicijoms vienoje teritorijoje. Ir atsižvelgsi daugelį faktorių, tai yra inovacijas, užimtumą. Tuomet sanglaudos politika bus vienokia. galime pateikti pavyzdį apie Vokietijos e, regioninę politiką. Ji yra pakankamai veiksminga į regioninę politiką daug dėmesio skiria e, tam, kad būtų paremti, pavyzdžiui, rytų e, regionai, kurie šiek tiek e, praščiau laikosi. Suprantu, kad reikia bandyti atsakyti į klausimą, nuo ko priklauso tas valstybių narių lėšų įsisavinimas. Kol kas tai yra juodoji dėžė ir mes tiksliai nežinome, nuo ko tai priklauso. Galime kalbėti apie uh, tą e, priemonių taikymą ir valdysenos efektyvumą. Jau žinom, kad valstybėse kur valdysena yra silpna, yra tam tikrų e, regionų, ministrų, merų, kurie taiko daug aukštesnius standartus negu likusi administracija. Taip pat žinome, kad geros valdysenos valstybėse kartais sanglaudos politika nėra efektyvi, lėšos įsavinamos neefektyviai nes nėra tos e, vietos, efektyvios vietos administracijos. Tokią galima būtų daryti išvadą iš mūsų tyrimo. Dėl valstybių narių nutolimo nuo ES 2020 tikslų pasinaudojant krize kaip pretekstu. Manau, kad valstybės narės kalbėdamosi su komisija e, dėl veiksmų programų ir partnerystės susitarimų ir galimo lankstumo dažnai pamini šį dalyką. Valstybės narės yra skatinamos taikyti platesnį požiūrį e, dėl išlaidų Kalbėjausi su Graikijos atstovu, kuris sako, kad jam sunku kalbėtis apie verslo įmonių specifikavimą ir investicijas, kai tos kitų verslo įmonių atstovai nežino, ar įmonė apskritai išgyvens šešis mėnesius. Taigi taip, iš ties krizė yra svarbi ir daro didelį įtaką sprendimams. Taip pat buvo užduotas klausimas dėl koordinavimo. Reikia atsižvelgti konkre į konkrečių valstybių situaciją. Yra valstybių narių, kur finansų ministerijos ir kitos ministerijos yra atsakingos už valstybės vykdomas investicijos ir jos glaudžiai uh, bendradarbiauja. Uh, Bet žinoma yra ir kitokių valstybių, ir kitokių ministerijų pavyzdžių, kur finansų ministerijos visiškai nesuinteresuotos sanklaudos politika. Dėrybos dabar vykstančios yra su vienas iš svarbių faktorių. Skatinti šį ryšį, atstiprinti jį. atsižvelgiant į makroekonominius tikslus ir, žinoma, tas, ta būtinybė e, atsižvelgti į rekomendacijas, e, tas atskaitomumas e, bus svarbus svertas būsimai sąjungos politiką. Komisijai taip pat atsakysiu. Mes sutinkame, kad ryšys tarp aukštos skolos lygio ir uh, bausmių, numatytų sankcijų sanglaudos politikoje yra, bet mes tikrai nenorėjome tą ryšį labai išryškinti ir pabrėžti. Mes galbūt labiau norėjome parodyti tas valstybės, jas išskirti, kurios e, labiausiai bus paveiktos e, turimos skolos ir e, pokyčių sanglaudos politikoje. Dar norėjau paminėti dėl partnerystės. Tai yra pabrėžiama naujajame reglamente, bet dėl pačios programos pokyčių, dėl skirtingų prioritetų kai kuriuose valstybėse narėse kai kurių partnerių vaidmuo mažėja, pavyzdžiui, vietos valdžios institucijų. Žinoma, tai taip pat dar priklauso ir nuo e, valstybės narės santvarkos. Dėkoju, sako pirmininkė, ačiū visiems, kurie dalyvavo diskusijoje, taip pat labai norėjau padėkoti visai komandai, kuri rengė tyrimą, nes tai yra tikrai nauja tema, nauji dalykai naujas būdas pažiūrėti į sanglaudos politiką ekonominės valdysenos kontekste. Manau, kad ateityje turėsime detalesnių tyrimų šio klausimu ir dabar norėjau padėkoti komandai, kuri dirbo abiem profesoriams ir Beatriz Oliveirai, kuri pristatė šį naują požiūrį. Taigi visiems labai dėkoju. Ačiū. O dabar e, manau, kad su mumis yra generalinis direktorius Valteris Defa. Prašau, ateikite prie manęs. I'm, I'm on time. experts around and. Uh, no, no, you I'm want sure anybody. You can. You, you are invited. If you want to sit with, to have somebody else, you're, you're welcome. Jei norite, galite pasikviesti kolegą, jeigu kas nors nori prisijungti prie Europos komisijos regionės ir miestų politikos generalinio direktoriaus, prašom. Ir norėjau pasveikinti, pasveikinti Valterį Defą iš regio generalinio direktorato. Net nežinau, anksčiau vadindavome direktoratą DJ Regio, net nežinau, ar pasikeitė santrumpa jūsų direktorato. Žinau, kad dabar buvo pridėtas žodis miestų politikos direktoratas. Ir dabar norėjau su jumis pakalbėti apie 7-13 metų laikotarpį ir sanglaudos politikos įgyvendinimą. Taigi, žinoma, reikia žiūrėti į ateitį, bet nereikia pamiršti ir to, kas buvo praeitie. Taigi, žodis jums. Ačiū. <clears throat> Dėkoju. Mane priminkečiau, gerbiamą Danutą, už kvietimą pasisakyti čia posėdyje ir kalbėti apie 7-13 metų sanglaudos politikos įgyvendinimą. Tai jau yra pasibaigęs laikotarpis ir Kaip jūs teisingai paminėjote, visi žinome, jog ne viskas yra užbaigta iki galo. Pirmiausia, norėčiau Jums pristatyti rezultatus tos politikos, kurių pavyko pasiekti. Europos komisija pateikė strateginį pranešimą balandį Vėliau atsirado naujų duomenų, strateginis pranešimas buvo paremtas 11 metų duomenimis, dabar turite duomenų iš 12 metų. Norėčiau šiek tiek detaliau papasakot apie tai, kaip ta politika padėjo spręsti krizės problemas, nes krizė buvo labai svarbus įvykis su laikotarpiu, tarpiu nes, kaip žinia, teko pergyventi vieną iš didžiausių šių laikų krizių. Pateiksiu taip pat informacijos, kuri domina visus čia komitete, kaip vyksta lėšų įsisavinimas. Norėčiau pateikti jums paskutinius duomenis. Tačiau, kaip žinia, mūsų politikos tai nėra vienintelis ir svarbiausias kriterijus. Taip pat administravimas valdysena yra su tuo susiję dalykai. Turime įsitikinti, kad išlaidos, kurias tenka padaryti, yra daromos legaliai ir kad pinigai naudojami efektyviai. Na ir paskutinis dalykas. Norėčiau pakalbėti vat, apie paramos veiksmus, kurių imamės intensyviau negu praeitie siekiant paremti regionų ir šalių e, administracinius gebėjimus, kai jiems sunku įgyvendinti visą eilę finansinės valdysenos priemonių, ar kai jiems sunku, jiems sunku įsisavinti lėšas. E, taigi, sanglaudos politika duoda rezultatų krizės akivaizdoje. Norėčiau priminti, kad kai pasirinkome tuos modelius, kuriuos įgyvendinome, e, jie padėjo krizės laikotarpyje. Daugiausia e, galėtume paminėti, kad bent vienu procentiniu punktų BVP padėjo tos politikos priemonės įgyvendinimus daug kam. Galėtume sakyti, kad vienas procentas tai nėra labai didelis skaičius, tačiau turime uh, prisiminti ir kitas finansinės pasangas, e, kurios padėjo e, išvengti krizės pasiekmių. Krizė be tos visos pagalbos būtų būsi dar sunkesnė, būtų smogus dar stipriau. E, svarbiausia informacija iš krizės yra štai kokia. Buvo pasirinkta mažinti skirtumus. Ir tiesiog dabar prasidėjus kriziai, regioniniai skirtumai dar padidėjo. Manau, kad tai svarbu žinoti tiems, kurie atsakingi už regioninę politiką. Konkrečiau kalbant, čia surinkome 17 metų tam tikrus pasiekimus, svarbiausius pasiekimus galite pamatyti įspūdingus skaičius susijusius su sukurtom darbo vietom, su įmonėm, įmonės kai kurios gavo pagalbos besikūriamos, matote taip pat įspūdingus skaičius susijusius su geležinkelių statyba, kelių tiesimu, 5 milijonai piliečių galvo prieiga prie plačiai juoščių ryšio, daugiau negu 3,2 milijonai piliečių turi dabar prieigą prie e, švaraus geriamo vandens, 15 milijonų piliečių dalyvauja Europos socialinio fondo vykdomuose priemonėse. Ir dabar buvo galima skirti daugiau priemonių, kurios padėjo pasiekti tam tikrą sverto efektą valstybėse narėse. Tam buvo panaudota daugiau negu 8 milijardai eurų vėroms garantijoms, paskoloms ir taip toliau ir panašiai. Visa tai yra labai svarbi parama ekonomikai kaip tokiai. Galite pamatyti dar daugiau, žvelgdami į tai, kokį vaidmenį vaidina sanglaudos politika vieš, viešų investicijų srityje. Štai galite pamatyti šalių sąrašą ir matote, kad daugiau negu pusiai šalių mūsų politika – sudaro daugiau negu 30 procentų viešųjų investicijų. Lėšos pagal mūsų politiką sudaro daugiau negu 30 procentų. Kitur, kai kurios iš jų jos siekia vos ne 100 procentų ar per 70 procentų. Visi šie skaičiai neatspindi to, kas vyksta regioninių lygmenių, nes labai dažnai E, atkreipiamas dėmesys į nacionalinį lygmenį, ne į regioninį, skaičiuojant, kaip panaudotos e, sanglūdus politikos lėšos, nors investicijos daromos ir regionuose, kuriems reikia investicijų šio krizės laikotarpiu. Kaip bandėme atremti krizę? Žinote, kad buvo sudarytos programos dar iki krizinių laikotarpių, turėjome pritaikyti jas prie naujų iššūkių, kurių pirmasis buvo toks – nacionaliniai regioniniai biudžetai patyrė didžiulį spaudimą, konsolidavimo spaudimą ir nacionalinis kofinansavimas tų programų taip pat e, jau iškilo didžiulis klaustukas. Reikėjo numatyti tam tikras priemonės, kurios leistų valstybėms kofinansavimo lėšų numatyti mažiau ir tam tik suskirtos priemonės siekia nuo 1,8 iki 6 milijardų eurų. E, nu, jis siekia 1,8 milijardus eurų šešioms valstybėms narėms. Teko ne tik pakeisti kofinansavimo principus, bet taip pat teko adaptuoti programas, atsižvelgęs naujus poreikius. būtent dėl to teko daugiau negu 45 milijonus milijardus eurų perskirstyti naujai. Ir tai yra akivaizdu, kadangi tos programos nebuvo pritaikytos prie krizinio laikotarpių. Kaip žinia, ėmėmės konkrečių veiksmų 2012 metais buvo sudarytos atskiros komandos, kurios kur tikslas buvo padėti įmonėms. Buvo padėta e, daugiau negu aštuoniems, aš, buvo padėta daugeliu įmonių ir daugiau e, 50 tūkstančių įmonių ir taip pat e, jauniems žmonėms, kurie norėjo pradėti verslą. Taigi mes padidinome galimybės atitikimo gauti finansavimą remiantis įvairiomis finansinėmis priemonėmis. Mes bandėme padaryti viską, kad įgyvendinimas tų taisyklių būtų kuo paprastesnis, kad būtų nustatytos mažesnės ribos atskirų projektų finansavimu ir taip toliau ir panašiai. Europos komisija priėmė atitinkamus sprendimus ir mes skatinome valstybės narės taip pat paprastinti taisyklės. Galime taip pat pamatyti, kad tos priemonės turi didžiulį poveikį. Šiame grafike jūs matote, kiek padidinus finansinius rautus sumažėjo nacionaliniai kofinansavimo poreikiai. Šalis kaip Portugalija, Airija, Graikija ar Latvija sumažino 40 procentų e, tuo, tuo, tuo, to kofinansavimo poreikių. Taip pat 30 procentų Lietuvoje, kitose šalyse. Čia turite e, mūsų lėšų perskirstimo grafiką. Galite pamatyti, kad tas reprogramavimas siekia 30 procentų, kai kuriais atveju šiek tiek daugiau. Be abejo, tarp valstybių narių egzistuoja tam tikra įvairovė. Ir šalis, kur daug programų įgyvendinama, siekia, ten um, lėšų perskirstimas siekia 27 procentus. Krizė paleitė daugybę šalių ir teko imtis įvairių priemonių. O štai čia galime pasižiūrėti lėšų įsisavinimo gebėjimus. Matome čia tarpinius mokėjimus 12-13 metų laikotarpyje. Kitaip tariant, čia neminimi jokie kiti privalumai, čia minimi tik mokėjimai. Tarpiniai mokėjimai, kurie buvo atlikti, kurie, kuriems prašymai buvo pateikti ir kurie ir nebuvo atlikti, taip pat čia yra atspindėti. Kodėl nebuvo pateikti mokėjimai? Todėl, kad neturėjome biudžeto lėšų, nors prašymai buvo gauti. Gera naujiena yra ta, kad 60 procentų e, yra praktiškai visose šalyse siekiantis įsisavinimo lygis, tačiau taip pat tai rodo, kad reikia ir to kito 40 procentų problemą išspręsti. 14-15 metais teks daug padirbėti ties šio klausimu. Jūs taip pat matote, kad situacija skiriasi atskirose valstybėse narėse. Labai menkas įsisavinimas yra Rumunijoje, Bulgarijoje, Slovakijoje, Maltoje, Italijoje, Vengrijoje ir Čekijos Respublikoje. Tai galite pamatyti kairėje grafiko pusėje. Šiuose šalise buvo padaryta daug pastangų, kad situacija pasikeistų ir mes Europos komisijoje darome viską, ką galime, kad padėtume tom šalims. Bet apie tai šiek tiek vėliau. Prieš tai norėčiau tarti žodį apie finansinę valdyseną. Tai irgi yra vienas iš svarbiausių dalykų, kalbant apie lėšų tvarkymą. Akivaizdu, jau turime įsitikinti kiekvienu atveju, kad išlaidos yra daromos legaliai ir kad pinigai naudojami efektyviai. Tiek auditų rūmų pranešime, tiek patvirtinant biudžetų vykdymą, tie klausimai yra keliami. Vis nuo to priklauso pasitikėjimas mūsų politikomis. Ir manau, kad čia neturime E, dėl ko gintis. Mes esame numatę labai aiškę valdymo sistemą ir kompetentingos institucijos, kurių yra 25 valstybėse narėse, dirba gerai. Tačiau daug ką dar reikia pagerinti, nes skaičiai rodo, kad tobulėti dar yra kur. Neturime nuo kažko gintis, ar kažką pulti, turime tiesiog e, tvarkytis teisingai. Žvelgiant iš komisijos perspektyvos, turime laikytis preventyvaus požiūrio ir taisymo požiūrio, kai, taisoma, kai taisomi netikslumai. Prevencijos srityje turime užkirsti kelią neteisingiams, nes neteisingiams sprendimams, o jeigu taip atsitinka, kad tie sprendimai priimami, jūs būtina ištaisyti. Pirmiausia, Čia kalbame apie valstybių narių atsakomybę. Aš minėjau valstybėse narėse veikiančias kompetentingas struktūras, kurios už tai yra atsakingos, kad pastebėtų netikslumus ir juos ištaisytų. Europos komisijai taip pat tenka atsakomybė. Ir mes esame numatę daug preventyvių veiksmų. Mes esame parengę gairias ir manau, kad daugiau negu 50 kokov e, rekomendacijų buvo pateikta. Mes e, surengime visą eilę seminarų ir mokymų, pavyzdžiui, visai neseniai. 7-13 metų laikotarpio užbaigimo e, proga taip pat vyko toks renginys, kai buvo aiškinimas įgyvendinimo tų politikų įvairūs aspektai, kai buvo apie jūs diskutuojama. Taigi dirbame iš tikrųjų daug, padėdami, e, nukreipdami kad sprendimai būtų priimami teisingi ir be klaidų. Turime ir dar vieną prevencijos priemonę. Jeigu konstatuojame, kad dėl tam tikros programos ar dėl valdymų yra problemų, mes įspėjame valdančią instituciją, sakydami, kad ta institucija turi susitvarkyti, kad problemą turi išspręsti. kad būtų galima išvengti tos situacijos, kai mokėjimus teikia Europos komisija. Mes įspėjame valstybę narę, kad mokėjimai nebūtų teikiami tam tikrai programai, kur problemos yra pastebėtos. Nes jeigu valstybė kartais pagalvoja, kad metų pabaigoje galbūt teisinga finansuoti programą labiau, mes raginame valstybę nutraukti tokio pabudžio mokėjimus, jų neteikti. Jeigu problemos laiku neišsprendžiamos, mokėjimai teikiami tik tada, kai dėl tų mokėjimų teisėtumų nebelieka jokių abejonių. Be to būtina padaryti viską, kad panašios klaidos nepasikartotų ateityje. Daugiau negu šimtas mokėjimo nutraukimo atvejų pasitaikė iki 2013 metų. E, tų finansinių išieškojimų būdų buvo išieškota e, per tūkstantį milijonų eurų. Kitas grafikas rodo, jog mes labai rimtai žiūrime į tuos klausimus. Tai yra labai svarbi premensinė priemonė. E, štai galite pamatyti, kiek kartų tie mokėjimai buvo suspenduoti ar nutraukti, kuriais metais tai nutiko. Ir matote, kur tų problemų pasitaikė. Aš kalbėjau procedūrinius dalykus, tačiau reikia pasakyti, jog yra labai svarbu kiekvienu atveju vertinti, kas lypi už tam tikro netikslumo, kodėl taip, kodėl taip atsitiko. Tad labai svarbu pasižiūrėti, e, kas, kokio tipo klaidos yra dažniausiai pasitaikančios. Pirmiausia, tai yra viešieji pirkimai, daugiau nei 50 procentų klaidų pasitaiko būtent šioje srityje. Ir paskui projektų tinkamumas yra antra sritis arba jų netinkamumas. Ir čia vienas ir kitas yra problema. E, tie, tos dvi sritis sudaro tris ketvirčius visų klaidų. Ką darome? E, problemų nebeliktų, ogi būtent stengiamės dirbti prie šių dviejų sričių - prie projektų tinkamumo ir prie viešųjų pirkimų. Dažnai susirima su ta problema, kad neturima administracinių gebėjimų, kad netinkam, kai netinkamai tvarkomos išlaidos. Ir mes turime susitelkti ne prie vienos ryties Nes kas yra svarbu? Svarbu yra e, valstybės narės gebėjimai įsisavinti lėšas. Tai yra nebejotinai susijęs su administraciniais gebėjimais. Ir štai tai puikiai matosi kitoje skaidruolėje, kolegos. Kartu į vieną lentelę sutraukia keturias skaidruolės. Vienur matote valdysenos priemonės, kitur matote kitus dalykus. Ir čia galite aiškiai, irgi, tai yra lėšų įsistatymo gebėjimas ir administratiniai gebėjimai. Galite aiškiai pamatyti, kad kur administraviniai gebėjimai prasti, ten ir lėšų įsisavimas prastestis. Kai e, valdysena tinkama užtikrinama, tada ir lėšų įsisavinimas geresnis. Tai yra viena iš tų priežasčių, kai mūsų direktoratas buvo perorganizuojamas, mes numatėme naują kompetencijų centrą. Tai yra e, dalykas susijęs tik su administraciniais gebėjimais. Turime plėsti savo žinias šioje srityje tam, kad galėtume teikti geresnius patarimus valstybėms narėms, ką daryti, kad gerėtų jų administraciniai gebėjimai ir ką reikėtų daryti labai konkrečiai. Tai štai čia mano paskutinė skaidrė. Kokius konkrečius veiksmus planuojame, remdami administracinius gebėjimus. Kadangi viešieji pirkimai yra daugiausia problemų keliantis rytis, mes dabar rengiame veiksmų planą šioje srityje. Ne tik regio komitetas čia dirba, dirbama tarp kelių direktoratų. Ir mes anksčiau tokio bendradarbiavimo tarp atskirų tuo misijos tarnybų nebuvome užmesgę. Turime darbo grupę, kurios dėka galima žinoti, kas yra daroma atskiruose direktoratuose, kaip tai koordinuojama ir didžiausias e, dėmesys yra skiriamas aligiškumo sumažinimui atskiruose programuose. Ir Taip pat stengiamasi žvelgti į tai, kaip, koks, kokio paučio sąlygiškumas turėtų būti numatytas. <clears throat> Taip pat bus paskirti ekspertai, kurie rengs gairias praktikams, kad būtų galima išsiaiškinti, kaip išvengti svarbiausių klaidų ar dažniausiai pasitaikinčių klaidų viešųjų pirkimų srityje norėtume užtikrinti geresnę šios srities kontrolę. Kita priemonė yra tokia, turime numatyti galimybę keistis ekspertų nuomonėmis. ES turime daug žinių ir patirties, kaip tinkamai tvarkyti lėšas, bet problema yra štai kokia. Žinių turime, tačiau būtina, kad už jis būtų tinkamai pritaikytos. Būtent dėl to pagrindinė mintis ir buvo sukurti tą tokią grupę, kur būtų galima keistis patirtim. Ta dabar ir darome e, su viešosios, viešosios administracijos instituto pagalba, kuris yra Maastrichte. E, stengiamės dirbti ir išsiaiškinti, kiek rodoma susidomėjimo šioje srityje ir ką būtų galima nuveikti. Be abejo, patirties turime iš ankstesnių keitimusi patirtimi schemų. Norime e, vis dėlto turėti kažką tokio, kas būtų tikrai pritaikytas sanglaudos politikai. Viešųjų pirkimų veiksmų planas. Šioje srityje rengiame e, seminarus valstybėse narėse. Bus rengiama didelė konferencija gruodžio mėnesį Briuselyje, tai bus pirmą kartą toks vykstantis renginys ir kalbėsime, kaip kovoti su korupcija, kaip tinkamai panaudoti struktūrinius fondus, kviesime e, Transparency International ekspertus, kalbėsime taip pat su nacionaliniais ekspertais. Ir dabar mes e, kai kuriuose šalise rengiame ir kitokius seminarus. Tikslas yra ne tik nurodyti problemas, bet taip pat ir pasiūlyti konkrečias priemonės, kaip su problemomis kovoti. E, integralumo paktai, pavyzdžiui, e, yra labai svarbus dalykai, kurių tikslas yra kovoti su korupcija viešųjų pirkimų srityje. Na ir paskutinis dalykas kitam laikotarpiui, nes yra įvykę esminių pasikeitimų tam būsimajam laikotarpiu. Mes esame numatę mokymo programas, kurios bus atviros valstybių narių atsakingiams pareigūnams. Ir ypač bus kreipiamas dėmesys į tas šalis, kur administraciniai gebėjimai yra menkesni. Mintis yra tokia - surinkti nedidelės grupės iki iki 30 žmonių, kad galėtų tie mokymai būti sėkmingi. Tai štai, tiek būtų diskusijų įvado. Aš žinau, kad jūs aktyviai stebite įgyvendinimo reikalus vietose. Mes stengiamės pristaikyti prie valstybių narių, kurios irgi stengiasi prisitaikyti prie to, kas yra būtina daryti dabar. Uh, reikės numatyti daugiau pagalbos ir prevencijos priemonių ateityje tam, kad didėtų e, lėšų valdytojų administraciniai gebėjimai ir kompetencija. Tai yra būtina, kad būtų galima e, paskatinti Europos ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą. Ačiū. Dėkuoju, o dabar suteiksiu žodį kolegoms. Gal galite priminti, kokie yra terminai kai kalbame apie visišką 7-13 metų laikotarpio užbaigimą. Taigi, du tūkstančiai 14 ir 15 metais turi būti padaryti galutiniai mokėjimai. Tai yra svarbu programų įgyvendinimui. Tarpinius mokėjimus, paraiškas, e, paraiškoms yra daugiau laiko, 18 mėnesių berods. Du 2017 metų kovo mėno yra toks terminas galutinis. 14 ir 15 metai yra tie svarbiaus, tas svarbiausias laikotarpis, kai jau tos lėšos turi būti pervestos gavėjams. Paskutiniai, paskutinės pariškos mokėjimams turės būti iki tų laiko įgyvendintos. Godmanis. Dėkoju. Du klausimus turėčiau. Ir dar iškelti klausimą pamastymui. Taigi, norėjau paklausti, kaip jūs sekate ir stebite tuos e, pridedamumo skaičius, additionality numbers. Nes jūs sakote, kad tai yra svarbi viešų institucijų dalis ir Vengrijoje minite, kad tai yra 95 procentai. 75 procentai sanglaudos lėšų ir plus 5 procentai nacionalinių lėšų. Bet jeigu Vengrijai kalbame apie 95 procentus, tai Vengrija neįgyvendina to pridedamumo, pridedamumo sąlygos. Lietuva Slovakija ir kitos šalis turi panašių rezultatų. Ką tai reiškia? 2010 metais jūs išleidote patikros dokumentą. Komisija išleido tokį dokumentą ir ten buvo pasakyta, kad visos valstybės be tų lėšų, kurias nori gauti iš Europos Sąjungos, privalo savo nuožiūrą nepriklausomai pridėti nacionalinių investicijų dalį. Ir referencinis lygis buvo 94 milijardai. 94 milijardus padalinus iš 366 yra mažiau negu trečdalis. Taigi, kas nutiko? jūs leidžiate valstybėms nuo 94 milijardų sumažinti šią ribą iki 18 milijardų. Taip nutiko 2010 metais. Ir kaip jūs stengiate, stengsitės pasiekti tuos reikiamus pridedamumo lygius, tą dalį, kurią valstybės narės yra įsipareigojusios investuoti. Ar jūs leisite valstybėms narėms ir toliau laikytis to sumažintos ribos. Nėra aišku, nes kol kas matome iš lentelės, kad valstybės narės savo įsipareigojimų savo dalies neįgyvendina. Taigi aš norėjau paklausti jūsų nuomonės. Kitas dalykas. Jūs kalbėjote apie priežastis. Kodėl atidėtas yra įsisavinimas? E, tai priklauso nuo valstybės, nuo viešųjų pirkimų ir e, sąlygų atitikimo. Toliau matome sustabdytus mokėjimus ir naujus atvejus per metus. Jeigu viešieji pirkimai negerai atliekami, kodėl 12-13 metais labai padaugėjo tų naujų atvejų. Jeigu pradedamas yra projektas, tai jis ir turi prasidėti nuo viešųjų pirkimų. Ir tik tuo met, vėliau, turbūt jūs bandote pataisyti padėtį, bet matome, kad tų atvejų sustabdytų mokėjimų skaičius auga. Taigi norėjau paklausti, ką jūs darysite toliau, nes turbūt situacija nesikeis. Taigi kokios jūs laikysitės pozicijos? Kodėl lietuviai įsisavinimo lentelė yra pirmoje vietoje, kalbant apie regioninius fondus ir sanglaudos fondus 14 metų sausio domenimis? Jie sukeičia viešųjų pirkimų tvarką. Iš pradžių jie paskelbė viešąjį pirkimą ir tik tuomet jie bando pritraukti ES lėšas. visų pirma, kitose valstybėse taikoma kitokia tvarka. Tai yra iš pradžių bandoma atitikti e, projekto reikalavimus ir tik tuomet e, skelbiamas viešasis pirkimas. Jūsų lentelė yra išties optimistiška ir aš ją perskaičiavau ir peržiūrėjau. Jeigu jūs manote, kad yra ryškus E, ryškių koleracija tarp geros valdysenos ir gero įsisavinimo, tai, tai visiškai nėra tiesa. 20 procentų tik valstybių tai atitinka, tai yra septynios narės. Kitose valstybėse situacija yra kitokia ir ši koreliacija tikrai nėra šimtaprocentinė, kaip jūs minėjote. Taigi tikrai negalime sakyti, kad šimtų procentų mes galime pastebėti tą ryšį. Joachim Zeller. Was, uh, herzlichen Dank. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju pranešėjai už äh, tokį detalų pranešimą, detalę analizę. Uh, Visų pirma, norėčiau pasakyti, jog mano nuomonė Europos sanglaudos politika yra glaudžiai susijusi su e, regioninė politika. Aš konstatuoju, jog regioninių lygių investuojant investiciniai fondai dažnai būna vienintelė investavimo galimybė. Tie fondai egzistuoja nacionaliniu lygmeniu. Federalinėse valstybėse jų turbūt yra daugiau negu kitose valstybėse. Ir šiuo požiūriu galbūt mes išeinam už regioninės politikos ribų. Mažose valstybėse, kuriuose gyvena iki dviejų milijonų gyventojų, regioniniai skirtumai yra mažesni, tačiau didesnėse valstybėse tai skirtumai yra didesni ir juos būtina atsižvelgti. Dabar prasideda rinkiminė kampanija ir viešoji nuomonė jau dabar diskutuoja įvairiais europiniais klausimais. Tad e, kyla klausimas, ko mes turime siekti šiame kontekste ir kaip turime įrodyti mūsų veiksmų ir, ir, ir, ir realybės sąsąją. Yra tam tikrų finansinių priemonių, kurios e, valstybėms turi ir, ir jų piliečiams turi suteikti to, to, ko jie pageidauja. Yra taip pat e, rizikos pasidalymo priemonės, o tai reiškia, jog kofinansavimas turi įgalinti bet visais atvejais toliau tęsti projektų įgyvendinimą. Tačiau kyla klausimas, ar valstybės narės naudojasi šią priemonę. Ir pasirodo, jog ne, iki šiol nebuvo pateikta jokių prašymų, o kaip yra su kitomis finansinėmis priemonėmis, finansavimo priemonėmis. Na, šiuo metu vyksta diskusija dėl Romų integracijos strategijos. Uh, Mes turime parengę puikią strategiją šito klausimu ir esame diskutavę apie tai, kaip struktūriniai fondai turi, panaud, turi būti panaudojami šioje srityje ir kaip turi būti gerinama socialinė padėtis ne tik tai Romų, bet ir kitų pažeidžiamų socialinių grupių. Ir nacionalinių lygmenių įmamasi tam tikrų priemonių, tam tikrų ribotų priemonių ir sąnaudos nacionalinių lygmenių šioje srityje yra gana ribotos. Mes e, kalbame taip pat apie gairias energijos taupimo srityje. Parlamentas, žinau, e, apibrėžė, sustiprino savo tikslus e, šioje srityje. Kalbant apie socialinius būstus, čia taip pat kai kas daroma. Tačiau, tiesą pasakius, tos priemonės, kurių čia įmamasi, yra nekonstruktyvios. Pavyzdžiui, Berlyne šiame sektoriuje statybos yra kalbama e, apie tokių būstų nuomą kurie turėtų virti 650 eurų. Tačiau turint omenyje ekonominį kontekstą, tai ir, ir Berlyno padėtį tai nėra taip jau ir mažai. O tokius skaičius mini statybos bendrovės, kurios stato socialinius būstus. Tačiau žinome, kad e, negalima statyti šių būstų e, žemesnėmis negu, negu nustatytos minimalios kainos. Čia yra, aišku, ir tam, tam tikros valstybės pagalbos dar aspektas, bet kuomet nagrinėjame skaičius, padėtis darosi aiškesnė. Mūsų biudžeto kontrolės komitetas yra pateikęs savo nuomonę. Komet aš dirbau vietinės valdžios struktūrose anksčiau, aš buvau puikiai susipažinęs su padėtimi vietose įvairiose komunose. Buvo daroma nemažai e, problemų ir aišku visuomet tokiais atvejais reikia aiškintis priežastis ir buvo aiškinamasi, kodėl tiek žmonių gauna pašalpas, nepaisant to, kad e, jie yra kvalifikuoti darbuotojai. Naujam programavimo laikotarpiai mes e, Turėtume numatyti kažką nuoseklesnio, nes antraip susidursime su rimtomis problemomis. Aš norėčiau kreiptis į Redžio generalinį direktoratą, kad, kad būtų įmamasi priemonių, galbūt kartu su kitais komisijos padaliniais, kad būtų įmamasi horizontalių priemonių. Viena vertus, galbūt yra pateikiama puikių ir gerai parengtų paraiškų, tačiau galų gale projektai yra ne, neįgyvendinami. Manau, kad čia reikėtų daugiau nuseklumo ir, ir konkretumo bei geresnio pasidalymo. Gerai, po trijų užduotų klausimų norėjau atsakyti. Taip, tas lėšų pridedamumas yra iš ties labai subtilus dalykas. Visi sutarėme dėl pačios koncepcijos. Tikrai ES lėšos neturėtų pakeisti tos dalies, e, kurią turėtų valstybė, mokėti valstybė norėjo iš savo pusės. Tačiau teoriją praktiškai įgyvendinti yra labai sunku ir nežinia, kas būtų, jei nebūtų ES lėšų. Tik nemanau, kad tikslinga mus kritikuoti, kad mes pakeitėme tą rodiklį, vertindami e, valstybės narių tas prideramasias lėšas. valstybė narė regioninių lygių e, gali ir turi skirtingas galimybės krizės metu ir prieš krizę. Taigi galime tik teoriškai kalbėti, kas būtų, jei būtų, bet tai mums nepadės. Man buvo pasakyta, kad viena iš didžiausių problemų dėl menko lėšų pasisavinimo yra nacionalinio kofinansavimo trūkumas. Ir taip, jūs esate teisus, jeigu mes sumažinsime Europos Sąjungos ir dalį nacionalinių įmokų dalį, tai visas finansavimas bus daug mažesnis visos investicijos. Bet tai kartais būna sunku pasiekti tokiamis ekonominėmis sąlygomis. Taip, dėl viešųjų pirkimų. Yra valstybių narių viešųjų pirkimų įstatymai, bet jie visi turi atitikti ES direktyvas. Ir jeigu mes pastebime tam tikrų pažeidimų ar netitikimų, jie dažniausiai būna susiję ne su valstybių narių nacionaliniais įstatymais, o dažniausiai būna pažeidinėjami pagrindiniai ES direktyvų principai. Turime naujas direktyvas ir jos turėtų supaprastinti šią procedūrą bet tikrai negalime taip vienareikšmiškai sakyti, kad viskas priklauso nuo valstybių pirkimų ir kaip jie yra įgyvendinami kiekvienoje valstybėje šalyje, nes tai nėra visiškai skirtingas procesas. Jis yra irgi reglamentuojamas. Taip, šimto procentų koreliacijos nėra, bet tai yra statistiškai reikšmingas ryšys ir tai yra svarbu. aiškiai matyti, kad yra e, tendencija, kad vienos valstybės e, blogiau įsisavina, kitos geriau ir kad tai e, tam tikrą dalimi priklauso nuo valdysenos gerumo ar blogumo. Es uh, viele Punkte gibt, wo Ponas Dedek yra teisus, iš tikrųjų čia kyla nemažai klausimų į kurios e, dar nėra atsakymo. Aš visiškai sutinku su jumis, kad ateityje reikėtų užtikrinti gerą, didesnį politiko gyvenimo nuseklumą. Per pastaruosius 20 metų dirbamas komisijoje, aš pastebėjau, jog komisijos padaliniuose koordinavimas e, visą laiką buvo stiprinamas ir jisai dabar yra daug stipresnis negu praeidėje. Mes e, esame įtvirtinę dabar ex ante sąlygas ir e, finansavimai taip pat keliama daug administracinių, teisinių, aplinkosauginių reikalavimų. Tai susiję ir su transporto, su energetikos, aplinkosaugos e, sritimis. Tačiau ar tos sąlygos eksantė yra patenkinamos? Tad norint atsakyti šį klausimą, e, visų pirma reikia žiūrėti, kaip vyksta koordinavimas. Taip pat e, iš, iš, išmanus specializavimasis yra labai svarbus aspektas čia. Labai, tai labai svarbu inovacijoms ir regioniniam konkurencingumui. konkurencingumui. Jūs e, žinote, yra su platformas Sevilijoje ir e, kolegams gali būti teikiamos konsultacijos. Žinoma, padėtis nėra pati įmanomai geriausia. Mes dar turime daug ką padaryti. Mes turime geriau bendradarbiauti ir įveikti susiskaldimus. Aš ne visiškai sutinku, beje, su jumis, kuomet jūs e, kalbat apie centralizavimą. Tai šiuo požiūriu aš ne visiškai jums pritariu. Viskas e, priklauso nuo daugelio aspektų. Jeigu palygintume Vokietija su Prancūzija, tai, pavyzdžiui, Prancūzijoje dabar regionai, regioninės politikos srityje vaidina svarbiausią vaidmenį. Ir aš nemanau, kad centralizavimas yra dabar dominuojanti pagrindinė tendencija visur. Juk na, nacionaliniu lygmeniu nebūtinai kiekvienu atveju e, regionai e, yra paliekami nuo šalyje. Yra tam tikrų priemonių, kurios leidžia konstruktyviai dirbti funkcinėse plotmėse regioninių lygmenių, pabrėžiant e, pr projekto realaus įgyvendinimo svarbą. Aišku, projektų įgyvendinimo svarbą srityje yra tam tikrų silpnųjų vietų. Žinome, kad kai kuriais atvejais jie gerai, puikiai gyvendinami, kai kur iškyla trukdžių. Naujasis reglamentas bus daug griežtesnis ir jame numatytos sąlygos bus daug griežtesnės. Aš esu įsitikinęs, jog ateityje mes iš tikrųjų e, geriau įvaldysime visus tos procesus. Taip, jūs kalbėjote taip pat apie Romus, šias problemas spręsime per kitą finansinį, kitą finansavimo laikotarpį. Vengrijoje, Slovakijoje mes parengėme specifines programas šioje srityje, yra taip pat e, Romų e, veiksmų planas integracijos e, srityje. Ir pakankamai didelės sumos yra numatytos šioms sritims. Aišku, čia kyla klausimas dėl konkretaus įgyvendinimo ir čia iš tikrųjų galbūt yra tam tikrų silpnų vietų. Manau, kad atsakiau į vairius pateiktus klausimus. Dėkuoju, ponas Albrecht. Dėkuoju už labai naudingą informaciją. Įdomu yra tai, kad mūsų posėdžio pradžioje turime diskusiją su ekspertais ir taip pat buvo kalbama tiksliau, kai laukime atsakymą, pono Guotmanio klausimą dėl to santykių tarp lėšų įsisavinimo ir, ir kitų dalykų. Ne, atsakymo nesulaukėm. Kodėl taip yra? Kodėl kai kuriuose valstybėse narėse įsisavinimo lygis yra e, geras, nors tuo tarpu deficitas didelis yra atvirkščiai. Čia galėtume paminėti ir Čekijos Republikos pavyzdį. Kodėl? Kodėl taip yra? Bulgur, Bulgarija, Rumunija, Čekijos Respublika jūsų sąraše yra žemiausiuose pozicijose regis, ar ne? Dėl lėšų įsisavinimo. Klausimas būtų toks. Ar būtų galima klausyti, nebūtinai gėdinant kai kurias tas atsiliekančias valstybės, bet paklausti, o kodėl taip yra, ar dėl to, kad trūksta administracinių gebėjimų, ar reikėtų atkreipti dėmesį kokias nors europinės ar neeuropinės problemas. Tai yra labai paprastas politinis klausimas, kuris mums rūpi. Kitas klausimas būtų toks. Jūs minėjote, kad įsisavinimo lygis siekia vidutiniškai 60 procentų šiandien. Tad 40 procentų pinigai turės būti įsisavinti 14-15 metais, ar ne? Valstybių narių poreikiai tuo nesibaigs. 2015 metais reikės pinigų tam, kad būtų galima patenkinti valstybių narių prašymus pagal sanglaudos politiką. Ir tą 40 procentų reikės kažkur rasti. Aš dabar nužminyti tokią išvadą supaprastintą. Vienas iš sprendimų būtų pasakyti valstybėms narėms, na, neskubėkite Nes jeigu projektus pradėsite per nelį greitai, tai tuomet paaiškės, kad nėra pinigų, su kuriais galėtume tos projektus finansuoti. Galime diskutuoti, pasirašinėti partnerystės sustarimus e, tam tikrą mėnesių skaičių ir panašiai. O jūsų programos galbūt prasidės 15 metais, kai jūs ir jūsų 15 metų programos bus pradėtos finansuoti 16 gal. Na, ta išvada yra labai supaprastinta, bet dažnai žmonės, kurie dirba konkrečiose vietose, jie kelia šios klausimus. Jie klausia mūsų, ar egzistuoja kokie metodai kontroliai sustiprinti. Ir ar egzistuoja kažkokie automatinės korekcijos mechanizmai. Ar tai padės taupyti biudžeto lėšas? E, Sanglaudos politikos lėšų apribojimas kaip metodas, siekiant neišleisti per daug pinigų, nes problemų yra. Biudžete trūksta pinigų ne tik 12-13 metais, bet jų trūks ir paskui 14 metais. Jūs apie tai, kiek pamenu, kalbėjote su nacionaliniais parlamentais. Ir tai išvada iš tikrųjų labai paprasta. Valstybės narys klausė, kodėl mes esame kontroliuojami taip supaprastintai. Kodėl paisoma įvairiausių sąlygiškumų. Ar tai yra būdas sutaupyti pinigus? Nes čia, čia yra labai politinis klausimas. Ar galėtume išgirsti atsakymą į jį, nes tas klausimas mums kyla labai dažnai nes įvairios priemonės, instrumentai, įsisavinimo gebėjimai yra tie klausimai, kurie persidengia vieni su kitais, yra vieni su kitais susiję, mums svarbu tai žinoti, ačiū. Pirmininkė, dėkoju. Tack så mycket, ordförande. Jag, jag fortsätter att prata svenska. Dėkoju. Ponas Nilsman. Turiu vieną klausimą. Dėl viešųjų pirkimų. Daugiuosi, kad viešiosiams pirkimams pagaliau buvo skiriama pakankamai dėmesio. Viešųjų pirkimų veiksmų planas yra puikus dalykas. Maničiau, kad skaidrus viešiai pirkimais vykdant sanglaudos politiką yra svarbiausias dalykas padintis kovoti su korupcija. Bet, bet tebelieka rizika, kad valstybėse narėse e, kompetentingos administracijos struktūros gali neteisingai suprasti e, bendradarbiavimo tarp viešojo ir privataus sektoriaus aspektą. Tai gali būti suprantama kaip korupcijos pradžia, užuomasga. Mes turime kurti tam tikrus e, inovacijų klasterius. Turime pasakyti, kad jeigu buvo sulaukta sėkmės, tai dėl to, kad visi procesus prasidėjusius laiko savais. Įmonės sukūrė savo platformas, nes jie, tos įmonės mano, kad projektas yra joms, kad jis yra jų. Ir tai iš tikrųjų yra labai svarbus dalykas siekiant sėkmės. Tačiau administracijos struktūros sako štai ką, jeigu bus pažeistas kokios nors taisyklės, tai tuomet negausite lėšų. Ir žmonės kartais reiškia įtarimų dėl korupcijos. Ir manyčiau, kad jeigu veiksmų planas dėl korupcijos bus įgyvendinamas, vis tiek reikia atkreipti dėmesį į kai kurios man minėtus aspektus. Ačiū sako ponė Malėtič. Man patiko jūsų analizė, jūsų pateikti rezultatai, nes be abejo, pinigų įsisavinimas yra tiesiogiai susijęs su gera valdysena, o ši yra tiesiogiai susijusi su administraciniais gebėjimais. Mums būtina, kad sistemoje dirbtų reikiamas kiekis kompetentingų, kokybiškai parengtų žmonių. E, kokias priemonės būtų galima pasiūlyti, ar kokios jau buvo pasiūlytos valstybėms narėms – kad jos e, būtų įspėtos apie tai, jog reikia imtis administracinių gebėjimų problemų sprendimo. Ar yra jau kokia parengta metodologija, kuria remdamosi šalis žinotų, kaip stiprinti tuos administracinius gebėjimus ir kaip tai turi būti daroma. Aš manau taip pat, kad Mes norėtume pasiekti kuo mažesnio klaidų skaičiaus ir kuo geresnių lėšų įsisavinimo. E, tai yra glaudžiai susiję su parengiamąją veiklą, į kurią šalis turėtų investuoti. Šalis negalėtų kalbėti tik apie kofinansavimo dalį, ne tik šioje srityje priemonių. Taip pat reikiamos apsaugos priemonės turėtų būti numatytos projektų rengimo faziai. Ši fazė kainuoja daug, nuo 3 iki 5 procentų visos projekto vertės. Jei norime milijardą išleisti projektui, turime investuoti 300 milijonų tam, kad parengtume projektą, jeigu išleidžiame milijardą. Tai štai, vyriausybės turi atsižvelgti ir į šį aspektą ir manau, kad būtina atsižvelgti tuos biudžeto apribojimus. Turime paremti vyriausybės, galbūt kitų finansinių priemonių pagalba, kad šios galėtų investuoti projektų rengimą. Tai yra vienas iš svarbiausių dalykų, siekiant įgyvendinti sangaudus politiką. Ačiū. Pirmininkė, ačiū. Nematau, kad dar kas nors norėtų kalbėti. Pridėsiu savo klausimukų porą. Ar galėtumėte mus informuoti apie tai, kokia yra vertė tų mokėjimų prašymų pateiktų, kiek eurų tai siekia. Ir kitas dalykas, kai jūs sakote, kad reikės teikti iš ankstinius mokėjimus, kaip tai gali atsitikti teisiškai, kada tas momentas ateina, kai jau tenka teikti tokius mokėjimus. Ar tai bus šiemet, ar kitą met, kada tai bus. Be abejo, teks atsižvelgti į visą eilę biudžeto ypatumų. Ir Europos parlamentas iš šios kadencijos jau nieko nebegalės pakeisti, nes tai bus mūsų kadencijos pabaiga. Dėkoju. Um, Pradėsiu nuo jūsų klausimų. Biudžeto įgyvendinimas. Metų pabaigoje turėjome 19 milijardų eurų sumą. Tokiai sumai turėjome paraiškų. Ir mes tokios sumos negalėjome išmokėti. 4 milijardai buvo sustabdyti, tokia suma išmokų, kai kurios paraiškos atėjo per vėlai. Jeigu būtume turėję pakankamai pinigų, būtų reikėję išmokėti 10-11 milijardų. Tai tikrai tas lėšų išmokėjimo sustabdymas nėra labai ženkli suma palyginus. Tikrai biudžeto padėtis dabar yra gan sunki, bet aš tikiuosi, kad 2013 metų prašymus e, jau pavyks išmokėti. Tai yra, kad pavyks išmokėti 6,5 milijardų sausio vasaro mėnesiais. Tokia yra dabartinio biudžeto padėtis. Iš ankstiniai mokėjimai Juos turė, turėsime pradėti mokėti tuomet, kai programos bus priimtos. Tai vyks vėliau šiais metais ir galiu užtikrinti komitetą, kad, kai kalbame apie dėrybas, įgyvendinimą, pasiruošimą programams, niekas nėra tojose statijose įtakojama biudžeto suvaržymo ir norėjau to pačiu atsakyti ponui Obrecht. Jau rodžiau tam tikrus skaičius ir nepamirškime, kad mokėjimo sustabdymas, jeigu mokėjimas sustabdymas, jeigu valstybė narė pakankamai greitai sureaguoja, tai yra tik laikinas sustabdymas. E, vėliau valstybė tinkamai sureagavus, lėšos išmokamos. Klausite dėl administracinių gebėjimų. Yra tam tikrų specifinių atvejų, pavyzdžiui, Čekija. Jei gerai pamenu, 2011 metais turėjome veiksmų planą sutvirtinti administracinės institucijas ir kad rezultatai matytųsi ir taptų apčiopiami, reikia laiko. Kolegos Čekijoje sunkiai dirba būtent tam, kad būtų pagerintas, pagerinti jų administraciniai gebėjimai. Negaliu pasakyti, kad mm, pagrindinė problema yra partnerystės susitarimai. Dabar yra taip, kad nacionaliniai biudžetai yra labai um, sumažinti ir mes turime vis daugiau į savo pusės lėšų pateikti. Taigi, kai kalbame apie kofinansavimą, išauga ta mūsų įmokama dalis. Ir kai kalbame apie viešą ir privatų bendradarbiavimą, privačios įmonės taip pat susiduria su sunkumais. Bet žinoma, mes laikomės taisyklių. Ir mes suprantame, kad kai kurios valstybės narės patiria sunkumų ir mes konkrečiai kalbame su valstybėmis narėmis, ką galima būtų sistemoje pakeisti. Turime net tam tikrą modelį, kaip geriausia būtų esant tam tikrai valstybių valdžios struktūrų struktūrai, kaip geriausia būtų įgyvendinti programas. Ir turėdami tą struktūrą, tai yra kas nuo ko priklauso, kas priima sprendimus, mes galėsime pateikti konkretesnių, veiksmingesnių patarimų. Jūs esate teisus, kad ta pirminė parengiamoji projektų e, fazė, e, tas etapas yra labai svarbus. Ir projektai dažniausiai nebūna tokie uh, veiksmingi ir geri, jei uh, padaryti yra klaidų pačioje pirmoje fazėje rengiant projektus. Mes gavome ataskaitą iš Jaspers, tikrai bendradarbiavome efektyviai, sakyčiau. E, su finans, turime finansinių priemonių bendradarbiavimo platformą ir teikiame techninę pagalbą. Valstybė, kai kuriuose valstybėse narėse yra tokia galimybė ir čia pasaulio bankas gali teikti savo pagalbą. Yra tikrai daug galimybių, kaip būtų galima gauti reikiamos pagalbos toje pirmoji, tame pirmame etape rengiant projektą. Tik valstybės narės tikrai norint, norėdamos gali būti geriau pasiruošusios. Dėkuoju, sako pirmininkė, norėjau pasakyti, kad kovo mėnesį mes e, kalbėsime apie partnerystės susitarimus bus būtent šitam aptarinėjama ir norėjau visų mūsų vardu Jums padėkoti. Ačiū, kad pasidalinote savo išvalgomis. Dėkoju iš ties labai naudinga buvo susitikti su Jumis. Tikrai ačiū už kvietimą prisijungti prie diskusijos dėl partnerystės susitarimų. Anksčiau nei numatyta baigėme ir posėdis baigtas, susitiksime po pietų trečią valandą.